Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome, and I'm sorry for the delay. Welcome back after the summer break. Please, can we adopt the agenda? Gerbiami kolegos, patvirtinkime darbo tvarkę. Patvirtinome. Ačiū. Pirmininkės. Pirmininkės pranešime, kaip įprastai, noriu pasakyti, kad posėdis mūsų yra transliuojamas internetu. Mūsų puslapyje e, interneto yra dokumentai pateikti posėdžių protokolai 13-14 Liepos dienų bus pateikti rugsėjo 26 dieną, taigi nereikia mums dabar tvirtinti protokolų. Neturime naujausios informacijos apie trišalės darybas, kadangi tai tarsi e, naujo etapo pradžia, tikiuosi visų vasaros atostogos buvo geros. E, pranešimo e, projekto e, dėl tipo tvirtinimo svarstymas nukeltas ir tokiu būdu iškart, motorinių transporto priemonių ir iškart painame prie komisijos pasisakymo dėl pasiūlymo susijusio su uh, E, sutartimis e, dėl, e, apie internetinį prekių pardavimą. Tai yra susijęs su vartotojų garantijų direktyva. Paskalė Remo atvyko pas mus. Ačiū. Pristatys šį klausimą ir dar norėčiau priminti, kad komisija atsiuntė rūpiučio mėnesį laiškus mums ir ten buvo priedai dėl neoficialaus dokumento, dėl duomenų susijusių su e, tiesioginiu prekybos sandorių, sandorių nuotolinių prekybos sandorių, taip pat gavome papildomos informacijos. Jūs galite supažinti su tais dokumentais papildomais mūsų puslapyje. Puiku. Dabar norėčiau teikti žodį Veronikai Manfredi, kuri atstovauja vartotojų teisės e, reikalams, jie dirba Europos komisijoje, pristatys iš ankstinius rezultatus. Ačiū, Veronika. Labai ačiū. Norėčiau visiems jums pamin, palinkėti e, gerų darbų ir mes pradame naują etapą. Aš e, šiandieną kalbėsiu ir tikiuosi, kad sudomins mano pasisakymas jūs, nes dar labai daug darbų turime mūsų laukia tam, kad galėtume užsitikrinti geras e, apsaugos priemonės vartotojams ir kad neatsirastų taip pat verslui neproporcingų barjerų, pardavinėjant prekes tiek internetu, tiek e, įprastų kelių. Dabar periname prie e, tų dalykų, kurie apibrėžia mūsų politinius tikslus. Pasiūlymas patvirtintas gruodžio 9 dieną 2015 metais. Mes patvirtiname priemonių paketą, siūlome direktyvą kuri numatytų pakankamą pakankamą apsaugą vartotojams dėl neteisingo skaitmenio turinio, taip pat siūlome reformuoti dabartinę vartotojų ir pardavimų direktyvą dėl materialių prekių. Kodėl žiūrime į skaitmeninį aspektą? Todėl, kad e, vyksta daug darbo rengiant E, vyko daug darbo rengiant skaitmenės bendrosios rinkos strategiją ir išryškėjo, kad didelė mūsų ekonomikos dalis, jos potencialas yra neišnaudotas ir reikia daug dirbti, kad mes galėtume e, užtikrinti didesnį augimą. Tuo pačiu metu, rengiant pasiūlymą, tapo aišku, išgirdome tą iš visų suinteresuotų subjektų, verslininkų, vartotojų organizacijų, nacionalinės valdžios institucijų, kad e, norima tam tikrų dalykų ir mes tą suprantame. Būtent e, norima, kad būtų e, žalos atlyginimo priemonės tokios pat numatytos būtų vartotojams, prie, perkant prekes tiek internetu, tiek e, tiesiogiai. Ir komisija yra e, pabandžiusi, e, pabandė e, įvesti papildomą informaciją e, į prekybos sutarčių direktyvą ir pasižiūrėti, kaip galima pritaikyti tai internetiniai prekybai ir žalos atlyginimą. Mes norime e, jums, e, kaip galima geriau, užtikrinti duomenis, geresnius, kaip galima, duomenis, išsamesnius. Ir komisijos narė Jūrova savo laiškė rūpiučio pradžioje atsiuntė jums laišką. Aš e, manau, kad jūs skaitėte paplūdimiuose tą laišką. Ir ten yra, kalbam apie duomenis, kurios pateikė nepriklausomi subrangovai. Komisija dar uh, E, nagrinėtos duomenys, kaip žinote, e, refit peržiūros e, dalykai, veiksmai yra skaiti tam, kad užtikrintume geresnę teisėkurą ir visi subjektai komisijoje, taip pat kiti suinteresuoti subjektai sieks patikslinti toliau šiuos duomenys ir mes tuo pačiu metu e, e, norėjome pasižiūrėti ir jums parodyti, kokios yra tendencijos e, Galutinėje ataskaitoje e, rugsėjo mėnesį e, atsispindės tie duomenys, mes jums pateiksime tą ataskaitą. Dabar skaidrės. E, refit peržiūra yra kur kas platesnis veiksmas ir vartotojų garantijų direktyva yra viena iš šešių direktyvų, į kurias mes dabar žiūrime. Tai yra dalykas mes žiūrime į kitas taip pat direktyvas kaip nesažingos komersinės praktikos direktyva, tai yra dalykas, kuris gerai suderintas, tačiau yra kita direktyva, e, nesažiningų sutarčių e, sąlygų direktyva, taip pat e, prevencinių veiksmų direktyva, kurios, kurių srityje reikėtų padirbėti. 2015 metais mes pasižiūrėjome visus duomenis, pirmiausia, su jūsų vartotojų garantijų direktyva ir mes mielai uh, E, dirbsime toliau su jumis, kad galėtume mm, jūs informuoti apie naujausius duomenis. Dabar toliau. Kokius e, duomenys turime, ką jau esame ištyrę? Jūs tikriausiai žinote, kad pirmieji duomenys pasižymi vieno labai svarbių bruožų. Jie yra tiesiogiai pateikti. E, E, duomenys. 23 500 e, tiek vartotojų apklausėme visose 28 šalyse, e, plus Norvegija, Islandija. Taigi skaičius yra nemažas. Mes bendravome su realiais piliečiais, kurie sutiko atsakyti į mūsų klausimus. Dėl prekybininkų. Netiek e, daug jų apklausėme 375 15 valstybių narių. Tarp jų buvo 185 tikrai labai mažos mikro įmonės, kuriuose dirba daugiau, mažiau negu 10 žmonių. 153 mažos įmonės, daug, mažiau negu 50 darbuotojų ir 27 vidutinio dydžio įmonės buvo apklausos. Jūs e, žinote, kad Europos komisija ir apskritai institucijoms yra gana sudėtinga e, pasiekti realius žmonės, kurie dirba vietoje. Ir aš manau, kad e, šis mūsų darbas yra nusisekęs. Norėtume su IMKO komitetu ir toliau dirbti kad mes galėtume nuolat e, pagerinti pateiksnį skaičius. E, jūs taip pat palaikote nuolatinius kontaktus su verslu vietoje. Dabar kita skaidrė. Tam, kad šiek tiek plačiau galėtume pasakyti, kokia yra ekonominė e, svarba suderinant taisyklės internetinės ir tiesioginės prekybos. Pasižiūrėkime tos skaičius. Pirmiausiai, tikriausiai e, suprasti ir žinote, kad 3,5, 1,2 milijonų prekybininkų yra Europos Sąjungoje. Atsiprašau, 1,2 milijonų prekybininkų prekybininkų, tai yra patikslintas skaičius. Ir maždaug 35 procentai visų e, prekybininkų ES pardavinė tiek tiesiogiai, tiek nuotolinės prekybos būdų. Taigi tai yra didelė dalis mūsų prekybos. E, iš 3,5 milijono visų prekybininkų tiek pardavinėja ir tiesiogiai, ir e, nuotoliniu būdu. Taigi toks pat turėtų būti, kyla klausimas, ar reikėtų suvederinti priekybos taisyklės e, dviejų tipų ar ne. Jeigu žiūrėsime į tuos, kurie pardavinėja tiesiogiai prekes, 42 procentai e, prekybininkų užsijima tiesioginę prekybą, tai yra maždaug 56 procentai procentai visų prekybininkų ir iš tų 42 procentų e, kai kas sakė, kad e, skirtingos taisyklės yra rimta ar labai rimta kliūtis prekiauti e, tarptautiniu mastu. Jūs e, jau e, žinote, kad atlikome poveikio vertinimą skaitmenio turim, turinio e, pardavinėjimų ir 46 procentai prekybininkų atsakė, kad tai yra kliūtis. Taigi matote, kad skirtumai nedideli. Ar tiesioginė prekyba, ar internetinė prekyba užsijimantys prekybininkai sako, kad skirtingos taisyklės yra kliūtis. Toliau, kas e, vyksta vartotojų pusėje? 23 500 vartotojų mums pasakė, kad tai yra daugiau negu 73 procentai iš jų savo, kad jie perka e, gaminius e, tiesiogiai parduotuvėse savo šalyje, dažnai ar labai dažnai. 49 procentai iš jų įsigyja prekes internetu, o jeigu žiūrėsime apie tarptautinę prekybą, tai skaičiai kur kas mažesni. Tik 11 procentų uh, įsigyja prekes tiesiogiai užsienį, 17 procentų internetu iš kitos šalies. Uh, Net vykdami į kitą šalį žmonės perka nedaug, tikriausiai visi, ypač po atostogų e, pasisėmė geros patirties, tačiau matome, kad vis tik tai pasitikėjimo trūksta, net ir tiesioginės prekybos srityje žmonės e, neperka daug išvykę į užsienį. Ir reikia kažką daryti šioje srityje. Kitas dalykas - tvarios, taip vadinamos, ilgalaikės e, prekės tik 5 procentai vartotojų pasakė, kad E, dažnai ir labai dažnai vyko į kitą ES šalį, kad įsigytų prekių, o 30 procentų tą yra darę kartais ar retai. Taigi žmonės paprastai neperka tokių prekių užsienį. Yra daug gerų priežasčių dėl to, aš esu labai pragmatiška ir nevažiuosiu į užsienį, kad nusipirkčiau šaldytuvą, pavyzdžiui. Bet yra ir kitų prekių, kaip iPhone'ai, e, kitos prekės ir kodėl, pavyzdžiui, niekas nesinaudoja galimybę paieškoti pigesnių prekių ar galbūt didesnio pasirinkimo prekių užsienyje. Galbūt yra elementas susijęs su tuo faktu, kad žmonės nėra e, tikri dėl to, kokios taisyklės galiu ir kas atsitiks, jeigu prekė bus nekokybiška. Dabar, jeigu pasižiūrėsime į priedus, kuriuos jums atsiuntėme, tai pamatysite, kad daugelis vartotojų sako, jog tai, kad skirtingos taisyklės gali galioti įsigijant prekes, e, yra e, labai rimtas veiksnys jiems apsisprendžiant, kur pirkti. Tai yra vienas iš svarbiausių elementų priimant sprendimą. Toliau. Mm, pamatysime šiek tiek informacijos apie tai kokie yra e, politikos pasirinkimai, e, pasirinkimai parlamentui ar tarybai. Pirmiausia, mes žiūrėjome į tai, kaip vartotojai elgesi. Ir kėlėme klausimą, kaip dažnai kyla problemų dėl to, kad prekes e, yra brokuotos ir kada išiškė defektai prekių ir pamatėme, kad 96 procentai problemų a, išriškėja nepasibaigus dviejų metų garantiniam laikotarpiu. Iš priedų pamatysite, kad šios problemos dažniausiai e, išriškėja per pirmus vartojimo ar naudojimo e, gaminių mėnesius. Mes vartotojų taip pat klausėme Švedijoje, Suomijoje, Niderlanduose gyvenančių vartotojų, kur yra ilgesni garantiniai laikotarpiai. Kaip viskas yra. E, vartotojai iš tų šalių taip pat pasakė, kad procentas e, defektų išiškėjančių po dviejų metų yra labai nedidelis. Nuo dviejų procentų Švedijoje iki 7 procentų Suomijoje po garantinio laikotarpio. Dar vienas įdomus dalykas. Tose pačiose šalyse vartotojai dėje nedaug žino apie savo teisės. Aš nebenoriu uh, sakyti, kad nerūpi teisės aktai žmonėms, bet uh, direktyva jau 20 metų galioja, daugiau ar mažiau, ir vartotojai tų šalių, kur uh, teisinių garantijų numatyta nemažai, nežino daug, jie galvojo, kad maksimalus garantinis laikotarpis yra dviejai metai. Kita skaidrė. ką mano verslas apie tai, kiek kainuotų, kokia būtų nauda E, teisinio garantinio e, laikotarpio suderinimas iki dviejų metų. 30, 30 procentų verslo atstovų mano, kad tai sumažintų sąnaudas, lyginant su dabartinė padėtimi. Galima sakyti, kad tai nedidelis procentas verslo, bet e, jis padidėja tuo e, atveju, jeigu Švedijoje, Suomijoje e, Junktinė karalystė ir Niderlanduose, pasižiūrėtume į apklaustus verslininkus. Ir e, išgirdome tiesiogiai iš verslo atstovų, kurie veikia pagal dabartinį režimą, mano, kad reikėtų vienodų taisyklių visoje Europos Sąjungoje. Ir galvojama, kad tai taip pat leistų sutaupyti. Toliau. Kitas e, svarbus politikos elementas atsispindi joje. Tai yra klausimas, ar reikėtų apgręžti įrodymų naštą. Klausimas, ko klausime verslininkų? Iš jų norėjome sužinoti, ar dviejų metų naštos įrodymo uh, ap, pakeitimas E, būtų naudingas ir kiek tai kainuotų. Nemažai e, verslo atstovų proporcijos net ir padidėjo atlikus tolesnę analizę su brangovu. Mm, tai Traukti dabar ir kiti verslo atstovai. Ir matome, kad nemažai verslininkų sako, kad nepadidėtų labai smarkiai sąnaudos ir verslas yra pasirengęs laikyti įrodymo naštos e, apgrėžimą e, gerų dalykų, nes tai sumažintų ginčių sąnaudas ir skundų nagrinėjimo sąnaudas. 2005 metais atliktas tyrimas dėl teisinių ir prekybos garantijų, jo paskelbta ji senokai Ir ten rašoma, kad e, prekybininkai tikrai yra pasirengę įsiklausyti į e, vartotojų poreikius, jie neklausinė, kada įsigyta prekė ir bando ieškoti išeičių. Kartais, aišku, verslininkai būna visiškai nedraugiški ir tuomet svarbi kiekviena diena. Taigi mes turime lankščiai žiūrėti šią sritį. Uh, Iš vartotojų perspektyvos labai svarbu užtikrinti teisių įgyvendinimo galimybės. Toliau. E, priemonių hierarchija. Pirmieji surinkti duomenys rodo, kad jūs galite patys apsispręsti. 51 procentas e, vartotojų Europos Sąjungoje iškart neprašo, kad būtų sumažinta kaina ar būtų nutraukta sudėtis. Ir E, matome, kad e, tai yra gana didelė dauguma vartotojų, e, kurie nepasinaudoja tam tikromis sąlygomis. Tokiuose šalyse kaip Kroatija, Lietuva ar Graikija, kur yra numatytos uh, E, garantijos tik 67, 60 ir 50 procentų vartotojų atitinkamai tiesiogiai neprašo, kad būtų sumažinta kaina ar nutraukta sutartis. 2015 metų tyrimas e, mums taip pat atskleidė kitų įdomių e, faktų. 70 mm, procentų, 77 procentai vartotojų sutiko su tuo, kad visai gerai būtų, jeigu pardavėjas pasiūlytų pakaitalą, jeigu pirmą kartą išriškėja defektas tam tikro gaminio. Ir manau, kad į tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Toliau kita skaidrė, paskutinis mūsų siūlymas, paskutiniai pasirinkimai politiniai mes siūlome e, atitinkamą taisyklę, dar gruodį ją pasiūlėme, tai yra vartotojų vartotojo prievalės panaikinimas per du mėnesius informuoti apie nu, defektą. Mes išsiaiškinome, kad 62 procentai verslo atstovų, noriu pasakyti, kad procentas auga, e, atliekant e, tolesnę analizę, tyrimą. E, ir mano prekybininkai, kad tokio reikalavimo panaikinimas nepridėtų uh, išlaidų jų nepadidintų smarkiai. Ir reikia pasakyti, kad apskritai vartotojai yra aktyvus, e, jie elgesi aktyviai, e, kai e, nustatomas defektas, 37 ar 58 procentai iš jų iškart kreipiasi į prekybininką ar per vieną savaitę. Ir atrodo, kad vartotojai bando gana nuosekliai elgtis, taigi mes turime kelti klausimą, ar mums reikės tokios naujos taisyklės. Ir dabar toliau, paskutinė skaidrė, noriu pasakyti, kad mes e, pradėjome visą procesą, mielai dirbsime su jumis toliau kartu ir aš ir kolegos dabar yra pasirengę atsakyti jums į klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Thank you, Vicky. Ja, zunächst möchte ich. Dėkoju, Viki. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos komisijos atstovai. Ačiū tarnyboms, gavome skaičius, tai leidžia mums padaryti tam tikras išvadas. Ir norėčiau pasakyti, kad yra tik laikinos išvados ir dar analizę reikės gilinti. vartotojų apklaustų skaičius, man atrodo, 26500 yra puiku, tai neblogas skaičius. Daugiau negu 375 apklausos įmonės irgi neblogas skaičius, man atrodo, kad tai leidžia mums rasti reikiamą skaičių, daugiau negu 20 tūkstančių asmenų apklausų, daugiau negu 300 įmonių, visą tai yra gerai. E, visi pasisakė apie tą pačią problematiką, bet galbūt galėtume sulaukti didesnio skaičiaus apklaustųjų, kad e, duomenys būtų dar aiškesnė. Norėjau keletų pastabų pasidalyti su jumis. Refit yra peržiūrimas, prasidėjo tik tai tas procesas, tačiau regisi e, vartotų apsaugos organizacijos ir įvairios ministerijos šalyse mano, kad prekyba internetu ir tiesioginė turėtų būti, taisyklės turėtų būti suvienodintos, e, nes daugelis tų įmonių prekiauja ir internetu ir tiesiogiai, tie skaičiai nuolatos auga ir visi svarbus yra dar vienas dalykas, man bet jis jau pasirodė įdomus. Dviejų metų garantinis laikotarpis, jį manoma prailginti reikėtų pasidomėti, kokios bus to žingsnio pasiekmes. E, pavyzdžiui, Švedijoje, Olandijoje tas laikotarpis jau yra ilgesnis. Vartotojai patysgi mano, kad e, garantijos laikotarpis apimantis dviejus metus yra neblogas, bet reikėtų dar papildomai apklausti daugiau vartotojų. Teko konstatuoti, jog santykis tarp e, galimybės naudoti e, vieną ar kitą įsigytą produktą ir santykis tarp to garantinio laikotarpio nėra pakankamai aiškiai nustatytas. Pirkėjai mano, kad tai yra pernelyg e, komplikuota sistema. 96 procentai, kai tenka įrodinėti prekis defektą, 96 procentai E, atvejų rodo, kad vartotojai kreipiasi anksčiau negu per dviejus metus. E, ir nemenkas procentas, 45 procentai kreipiasi pirmaisiais mėnesiais dėl prekės defekto per tos pirmosius dviejus metus. 77 procentai vartotojų mano, kad tai yra geras dalykas ir 45 procentai vartotojų nepasinaudoja garantiją sugedus įsigytai prekiai. Ir čia šiek tiek išvelgiu e, prieštaravimą tarp pateiktų skaičių. Mano išvada būtų tokia, pasisakymas labai įdomius, įdomus, e, pristatymas taip pat įdomus, galbūt reikėtų mums patiems labiau pasidomėti šią sritimį ir palaikyti ryšį vieniems su kitais. Nes duomenys yra šiek tiek skirtingi Ir tie duomenys skirtinga informacija šiek tiek keista. Pavyzdžiui, 1.3 lentelė yra pasakyta, kad dauguma vartotojų labai nedaug perka kitoje valstybėje arba praktiškai niekada neperka kitoje valstybėje. Mano klausimas, kuris būtų toks, ar turit skaičių apie pasienio regionus. Aš esu iš vieno iš tokių regionų ir galėčiau pasakyti, kad žmonės internetinė prekyba naudojasi dažnai. 2.5 lentelė ir 2.7 lentelėje matus tie patys duomenys. Didesnis, didesnė vartotojo apsauga nebūtinai reiškia, kad padidėja sąnaudos. Norėčiau paklausti, ar jūs galite patvirtinti tą patį, ar ne? 375 įmonės tik tai atsakė į klausimus, tai dar neleidžia sakyti, kad buvo atspindėtas visų įmonių požiūris. Ir dar vienas klausimas Europos komisijai. O jūs patys, o to, kai buvo atlikta pirmoji analizė susijusius internetinė tiesioginė priekyba, kokią turit poziciją dabar? E, tai būtų pirmas klausimas. Antrasis - garantinis laikotarpis. Tai būtų antrasis mano klausimas. Ar manote, kad reikėtų ilginti tą laikotarpį, ar vartotojai yra patenkinti ir tai rodo, kad du metai garantinio laikotarpio yra pakankamas laikas. Na ir ką manote apie e, vieną vertus e, produkto gyvavimo laikotarpį ir garantinio laikotarpio santyki. E, kita vertus juridinės garantijos. Ar Europos komisija galėtų šiek tiek aiškiau pasakyti, ar dauguma vartotojų pritarė su atsiradusiai teisės aktų hierarchijai. Štai. Toks būtų mano pasisakymas, tiek būtų mano klausimų. Dėkoju. Lucy Anderson. Korela Andersen, prašau. Socialdemokratų frakcijos vadinu, norėčiau pasakyti, kad mums malonu, kad Europos komisija detaliai žvelgia į, į detalės atlikdama tokio pobūdžio tyrimus. Bet aš norėčiau pritarti pono Arimum pareikštom susirūpinimui ir dėl metodo dabar tačiau pastabą. Kokie į klausimą buvo užduoti? Man atrodo, visa tai rodo, jog egzistuoja nemenkas skirtumas, e, atsižvelgiant į tai, apie kokį prekių tipą mes kalbame. Pavyzdžiui, Klausimai apie teisinės garantijas rodo, kad tarp 35 ir 43 procentų respondentų mano, kad garantija dviejų metų yra pakankamas laikotarpis. Tačiau viskas priklauso nuo to, į ką žiūrite, kokią, apie kokias prekes kalbate. E, Junktinės karalystės pirkėjų apklausa parodė, kad daugeliu atveju prekės yra stambesnės ar ne ir per pirmus dviejus metus dauguma jų nepagenda, bet, bet jos, jų gedimai pasireiškia šiek tiek vėliau. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs turite ilgesnę garantiją, tai tuomet vartotojui tai yra puikiai žinia ir jis ne, turi tuomet rūpešių mažiau. Aš Galvoju, kiek visa tai yra patikima. Teisiškai kalbant ir vartotojų teisių požiūrių, kiek tai yra realu. Nes, pavyzdžiui, vartotojų negali įgyvendinti kartais visų teisių, kurios, sakoma, jie įgauna, įgyja vieną ar kitą prekę. E, kai prekiaujama tarp valstybinių lygmenių, e, tai tuomet vartotojų teisės galbūt yra mažiau gyvendinamos. E, Aš net norėčiau ir paklausti, kaip atlikti tinkamai situaciją atspindinti testą, kaip tai veikia. Reikėtų užtikrinti stažiningumą. Ne tik pasižiūrėti individualų vartotoją ir ne, ne tik atsižvelgiant į tai, ką mano individualus vartotojas, bet man atrodo, reikėtų situaciją apibendrinti labiau. Turiu klausimą dėl specifinių dalykų, kurie yra susiję su tokiu trumpu laikotarpiu, per kurį pasiūlymo galima atsisakyti. Vartotojai paprastai e, nedelsia. Jeigu kažkas yra negerai, vartotojas iš karto iškelia paprastai problemą iš karto. Jungtinės karalystės teisėje bent jau taip numatyta. Jūs galite, pavyzdžiui, gražinti prekę, bet iš karto, jeigu prekė Mm, yra nekokybiška. Bet turite tą padaryti greitai. Tai yra svarbus principas. Aš norėčiau sužinoti, ar buvo atliktas tokio pabudžio tyrim, tyrimas, ar tokio, toks požiūris palaikymas. Na, puiku, kad buvo atlikta studija, bet man atrodo, klausimų yra daug daugiau negu iškel, negu daug daugiau klausimų, negu jūs buvo atsakyta. Anelei Manbosuit, Etger frakcijos vardu. Dėkoju. Aš Anelin vardu pasisakysiu, nes jis negali tik posėdį. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos komisijai už uh, refit uh, šio reglamento peržiūros pristatymą. Uh, e, Analys visada uh, labai domėjusi šio klausimu ir laukia, kada bus pradėta dirbti prie šio klausimo. Ir ši dalis refit buvo jau pristatyta ir mes galime dirbti toliau. Aš manau, kad svarbiausias klausimas buvo toks, kiek bus išplėsta šio teisės akto apreptis, kiek bus kalbama apie tiesioginę prekybą. Be abejo, tai yra labai svarbu, mes juk praeitie esame kalbėję apie vartotojų teisų apsaugos, kalbant apie tiesioginę e, prekybą, o dabar kalbam apie internetinę prekybą taip pat. Svarbu, kad būtų tinkamai užtikrintos vartotojų teisės, ypač kai jie perka internetu, teisės aktų kuriejų darbas yra užtikrinti tinkamai vartotojų teisės. Uh, mums būtina yra paaiškinti vartotojams kai kurios skirtumus egzistuojančios šios ryties 75 e, procentai visos prekybos kol kas dar vyksta tiesiogiai. Ir nedideli, nedideli prekiautojai nedaug parduoda savo prekių internetu. Man atrodo, mes matome kokios tendencijos vyrauja rinkoje dabar ir be abejo vartotojų teisų klausimas iškis ateityje dar aštriau. Norėčiau pasakyti štai, kad koordinatorių pošius yra toks, kad jeigu žiūrėtume į tai, kaip pakito per jūs metus vartotojų teisės, mes matome, kad vartotojų teisės yra ginamos valstybėse narėse, kai kuriuose tos teisės yra ginamos labiau negu kitose. Ir mes norėtume į, užtikrinti, kad to, tos teisės vartotojų susilpnintos nebus. Liusi ir kiti kolegos minėjo taip pat svarbų dalyką. Vartotojai dar nelabai ne, ne aiškiai žino, kokias teisės jie turi, kokiomis gali naudotis. Tad turime, uh, turime taip pat atsargiai vertinti ir tai, ką sako vartotojai, nes jie pateikia atsakymus kartais geriau žinodami savo teisės, o kartais mažiau. Uh, Tačiau bendrai kalbant, grįžime prie Anelin teksto. Ir džiaugiasi refit išvadomis, e, sieka, siekiama ir Anelin pritarė tam, kad atsirastų vienas teisės aktas, viena reguliavimo sistema. Ir mes dirbsime draugės su kitais šešėlinės pranešėjais, siektami kuo geresnio teisės akto pateikimo. Ačiū. Kolegė Kaja Kalas, prašau. Dėkoju. Kiek suprantu, refit išvada yra tokia, kad turime tiesioginę prekybą taip pat įtraukti šio teisės akto apriepti. Bet klausimas yra toks, ar bendras reguliavimo režimas tiesioginiai internetiniai prekybai yra reikalingas. Jeigu sakytume, kad turint vieną reguliavimo režimą, kai kurių specifinių aspektų diferencijavimas turėtų būti didesnis, tai turime turėti Tai kai kurių nuomonė neturėtų būti skirtumo tarp internetinės ir tiesioginės prekybos ir sakoma, kad taisyklės ir viena ir kitai turi būti tos pačios. Kitigi mano priešingai, tai klausimas būtų, ką apie tai komisija galvoja. Šešėlinių pranešėjų sąraše dar yra Denis Dejung, Paskaldiuro, Marko Zulio, Milen Tročinski. Kas dar norėtų kalbėti šių pranešėjų vardų? Gevelina Gepard, bet Džiulija pasisakys prieš jūs. Prašom. Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos komisijai už rezultatų pristatymą. Manau, kad tai yra svarbus indėlis įvykstantį darbą šiuo klausimu. Mes turėtume siekti didesnio nuoseklumo tarp egzistuojančių taisyklių, kalbant internetinę tiesioginę prekybą. Ne visai man yra aišku, kokios e, yra Europos komisijos išvados susijusius su rezultatais. Ypač dėl laisvo pasirenkimo klausimo. Siūlymuose, kurie buvo pateikti gruodį, Europos komisija pasiūlė e, tam tikrą hierarchiją. Valstybės narės turi galimybę pasirinkti E, turi galimybę pasirinkti priemonės. Ir jeigu teisingai supratau, e, galima, e, reikėtų atsisakyti to laisvo pasirinkimo, kur teikiamas skundas, jeigu problema sprendžiama netinkamai. Turėtų būti nus, ieškinių tvarka nustatyta vieninga visiems atvejams. E, dažnai tiesiog neprašoma gražinti už prekę pinigus. Tiesiog e, net kartais ir naudinga yra atgauti pinigus, ne visada yra būtent to siekiama. Kai vyksta skaitmeninė priekyba, mes matome tam tikrą tendenciją. Perkama tam tikrų smulkių dalykų. E, skaitmeninio turinio pardavimo, pavyzdžiui, kainos yra nedidelės. Pavyzdžiui, už 50 centų parduodamas tam tikras MP3 turinys ar panašiai. Mes, jeigu, pavyzdžiui, gavote ne tai, ko tikėjotės, tas pinigų atgavimas, tų 50 centų išieškojimas gali būti tikrai keistas dalykas ir užimantis daug laiko. 90 procentų e, žmonių e, skūstusi gavę nekokybišką prekę, nepaisant to, kokia ieškinio formą jis būtų pasiūlyta. E, tiesiog tie žmonės e, pasirinks tuos ieškinius, kurie jiems yra prieinami, teiks skundus taip, kaip jie gali tai padaryti. Laisva ieškinių forma turbūt nėra reikalingas dalykas ir aš manau, tai yra grinai politinis sprendimas, dėl kurio reikėtų susitarti. Norėčiau paklausti Europos komisijos, kuri dabar jau išanalizavo gautus atsakymus ir kaip jūs rekomenduotumėte keisti gruodį pateiktus siūlymus. Ponas Arimų jau iškėlė klausimą, ar reikėtų uh, apčiuopiamų tiesioginių prekių sritį tik reguliuoti, ar taip pat reikėtų pagalvoti apie kitų siūlytų direktyvų turinį taip pat. E, buvo išsakyta tam tikros kritikos, išsakyta mm, nuomonių tam tikrų. E, Ir dabar e, turėtume, norėtume jūsų paklausti, ar jūs ketinate keisti savo mąstymą šiuo klausimu. Pirmininkė, kalbėtus sąraše e, turiu Eveliną Gepard, tačiau prieš pasisakant jai noriu pasveikinti dar mūsų lankytojų grupę. Lankytojai atvykę iš Noimum Turbūt teisingai ištariau, sako pirmininkė. Tai iš Württembergo atvykus lankytojų grupė. E, net taip dažnai tenka pasveikinti lankytojų grupę čia. Džiugu jūs čia matyti. Ir jūs dabar štai irgi turite galimybę išgirsti, kokią svarbę temą mes čia diskutuojame. E, Ir tikiuosi galėsite sugrįžę papasakoti, kaip rimtai mes nagrinėjame įvairiausius teisės aktus, šiuo atveju apie prekių įsigymą internetu. Evelina, žodis tau. Labai ačiū. Man be galo malonu priimti lankytojus, kurie atvyksta pasižiūrėti, ką veikiame Europos parlamente, kaip mes parlamentarai bendradarbiaujame siekdami išspręsti E, tarpvalstybinės problemas, o čia kaip tik yra tarpvalstybinė problema. Šiandieną mūsų nagrinėjama tema yra labai svarbi, jūs visiškai teisūs, tačiau kokiegi buvo užduoti klausimai. Ar iš tiesų yra kažkokių skirtumų, uh, tarptų keliamų klausimų priklausomai nuo to, kur konkrečiai jie keliami, pavyzdžiui, Virtenbergo žemėje ar Badeno žemėje, kuri netoli Prancūzijos, turbūt ten visai kitaip į viską žiūrima, kitokios problemos skiria. Tačiau kita vertus, ir e, tai, tai yra ta pati šalis, tai mane domina tas šis aspektas. Kitas aspektas, kuris mane domina, yra štai koks ES nebūtinai visi vartotojai žino savo teises. Taigi į šią problemą vertėtų pažiūrėti iš arčiau. Refitas tuo klausimu domisi ir aš tą puikiai suprantu, tačiau tas teisių nežinojimas gali suklaidinti vartotojus, e, suklaidinti atsakant į vairius klausimus. Toliau vėlgi visų klausimų katalogas. Mums būtų labai įdomu pasižiūrėti, kaip konkrečiai tie klausimai yra suformuluoti. Nuo to ir priklausys duodami atsakymai, savaime suprantama. Kita vertus, norėčiau sužinoti, galbūt tie klausimai yra pakreipti į tokią pusę, kad galima atsakyti būtų daugiau teigiamai arba daugiau neigiamai. Toliau tos e, trumpalaikio laikotarpio teisės. Man skundai, ieškiniai, man įdomu e, konkrečiai išsiaiškinti, ar čia galioja kažkoks laisvas pasirinkimo principas ar vadovaujamasi kažkokiais prioritetais. Trumpai tariant, man rūpi išsiaiškinti, kokie yra klausimai, kaip jie yra užduodami ir kokiais e, duomenimis remianti sukurta ši statistika, kuri buvo pateikta. Kitas dalykas, kurį norėčiau išsiaiškinti. Įmonėms, ko gero, finansinių požiūrių nėra labai svarbu, ar du ar trys metai yra garantija. Tačiau aš manau, kad tai gali išspręsti labai nemažai problemų. Tie, kurie sako, kad ES teisės harmonizavimas pasitarnautų e, vartotojų teisų apsaugai yra teisūs. Aišku, vartotojų teisės įvairiose šalyse skiriasi. Trys metai Prancūzijoje, šeši metai Italijoje ir tik du metai Prancūzijoje, Vokietijoje. Jeigu būtų toks garantinis laikotarpis nustatytas, tai aišku, kad reikėtų tada kažkaip tai, e, kažkaip tai viską suvienodinti. Anglams tai yra vienas ir tas pats Na, o šiaip e, aš norėčiau, kad viskas būtų suvienodinta ir kad jeigu bus suvienodinta, kad visiems tai būtų pranešta. Tai yra tokie elementai, kurie yra be galo svarbus visiems. Taigi, man reikia tam tikrų informacijos elementų ir tik tada galėsiu aiškiai interpretuoti mums pateikiamus duomenys. It's, it's nice get... Antanas Guoga. E, dėkoju, e, labai buvo gera gauti tą pirminį vertinimą, bet kol kas yra daug neaiškumų. E, kai buvo pasakyta, gal nepakankamai yra atsižvelgta į verslininkų interesus, bent jau smulkių verslininkų ir būtų tada, jeigu turėtume daugiau informacijos, žinotume, kur iš tikrųjų, kur link žengėme. Ir atrodo, kad ne viskas yra gerai. Poveikio vertinimas atliktas skubiai, dabartinis pasiūlymas labiau pakenktų negu padėtų bendrai rinkai. Ir e, neprim, nepamirškime, kad mūsų tikslas yra e, bendroji rinka tiek e, tiesioginė, tiek interneto, elektroninė bendra rinka ir atrodo, kad žengėma neteisingų kelių. Mano nuomonė komisija turėtų atsimti savo pasiūlymą ir pasiūlyti naujas taisyklės tiek tiesioginiai tiek internetiniai prekybai prekiamis, e, siūlant maksimalų derinimą. Refit rezultatai rodo, kad ES taisyklės e, kurios turėtų būti daugiau negu minimalus e, suderinimas ar organizavimas, nes kitaip liks tos labai svarbios kliūtys, kurios dabar egzistuoja. Aš pati norėčiau pateikti porą klausimų. Ar jūs ketinate skelbti tai? nes tai yra dabar paskelbta mūsų puslapyje, bet aš galvoju, galbūt jūs norėtumėte paviešinti savo išvadas, e, ar tai bus dalis platesnių konsultacijų su suinteresuotais subjektais ir taip pat mes turime e, pasižiūrėti į tai, kokius klausimus keliate, nes e, vartotojai gali labai skirtingai reaguoti į skirtingas skaitmės prekes. Jūs kalbėjote apie skundus dėl skundų pardavėjui, bet aš pavyzdžiui e, esu tikrai e, labiau, būsiu labiau e, linkusi skūstis, jeigu brangi prekė yra su defektu, o ne pigi. Ir ar teisingi klausimai pateikti. Ir kitas dalykas, teisė gražyti prekę, bent jau mano šalies žmonėms tai labai svarbu ir atrodo, kad mes ne kalbam apie tai, tai neįtraukta. Ir kitas dalykas e, - taisimas, teisė į tai, kad prekia būtų pataisyta. E, begalinis teismas taip pat nebūtinai yra išeitis. Galbūt jūs norėtumėte atsakyti į tos klausimus, kurie buvo pateikti, bet gali būti, kad teks e, mums keistis toliau klausimais atsakymais raštu. Aš manau ir žinau, kad taip tikriausiai bus. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems gerbiamiems nariams, kurie pasisakė. Norėčiau pakartoti tai, kas parašyta komisijos narės e, Jūrovos laiškė. Jūs dabar sulaukėte, e, taip manau, skup pačios naujausios informacijos, kuri turėtų jūs e, sužadinti jūsų apetitą, jūsų dėmesį Mes pateiksime vėliau pasiūlymus ir, ir galutinė ataskaita rengiama, ji tuo met bus paskelbta. Komisija dabar yra tik sąžiningas tarpininkas teisėjai kuros procese, kuris tik prasidėjo. Mes bandome jums pateikti geriausias savo išvadas susijusias su tuo, ką mums pasieko padaryti. Aš pirmoji, aš galiu pasakyti, kad esu nusivylusi, kad tik uh, su 375 e, e, verslininkų susitikome, 500 būtų buvę geriau, kaip jau kažkas sakė, gal jūs mums galite padėti. Uh, ir dvi, daugiau kaip 12 savaičių internete vyksta konsultacijos, sulaukėme 300 e, atsakymų ir norėčiau, kad jūsų komitetas mums padėtų susiekti su realiais vartotojais ir verslu, nes e, bendravimas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Tačiau aš galiu Jums garantuoti, kad mes bendraujame su realiais verslininkais, tiek smulkiausiais, tiek e, vidutiniais Ir dažnai mes girdime nuomonę didelių asociacijų e, ir smulkių verslininkų balsas nesuomet girdimas. Taigi tie duomenys yra vertingi. Aš priimu e, kritiką, taip, galima buvo padaryti geriau ir daugiau. Visuomet taip yra. Dėl vartotojų mes e, mielai pateiksime jums daugiau informacijos. Imtis yra tikrai atstovaujamo pobūdžio visi amžiai e, socialinės grupės yra atspindėtos net geografinė gyvenimo vieta 28 e, valstybėse narėse ir Islandijoje bei Norvegijoje klausti žmonės. Kaip sakiau, mes taip pat mielai pasidalysime su jumis e, klausimynų, e, Aš sutinku su kai kuriais klausėjais, kurie sakė, kad priedus bus lengviau suprasti, kai pamatysime klausimus, taip mielai pasidarysime. Tuo klausimynu jums jį pateiksime. Ir manau, kad tuo ir galėčiau apsiriboti, nes, kaip sakiau, mes dabar e, patys galvojame, kokius reikėtų daryti pakeitimus Ir mano nuomonė, gruodį mūsų pasiūlymas atspindėjo gana nuoseklų ir protingą požiūrį. Ir tie duomenys, kuriuos aš jums pateikiau, neprieštarauja tam, tai mūsų nuomonė, kad požiūris buvo protingas, tačiau turime galimybę dabar aptarti uh, Mm, kitas galimybės dabar kolegai žodis Demari, kuris e, jums e, atsakys į kitus klausimus. Dėkoju. Dar noriu sureaguoti į tai, ką sakė Arimo pranešėjas ir ponė Rėda. Jūs taip pat pati e, paminėjote kai kurios dalykus susijusius su pasiūlymai. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie priekybą ne internete. E, Komisija komunikate kartu su pasiūlymu jau dabar yra nurodžiusi, kad labai svarbu sekti, kad tiek vartotojai, tiek įmonės galėtų turėti nuoseklę teisinę bazę tiek parduodant e, tiesiogiai, tiek per internetą. Mes suprantame, kad daugia kanalė priekyba turėtų atsižvelgti į tokią realybę, beje, jūs jau minėjote, kad mm, požiūris e, yra labai svarbus ir mes tą patvirtiname. Manfredas irgi sakė, kad e, duomenys tiek jums, tiek tarybai yra pateikiami, juos tiesiog reikėtų išplėsti. Kita vertus, jūs e, kalbėjote apie dviejų metų garantijos laikotarpį ir galima būtų visą tą laikotarpį kažkaip tai išplėsti kitiems produktams. Komisija pasisakė už tokį laikotarpį dėl įvairių priežasčių, kurių neminėsiu. Tačiau vienas iš, e, viena iš priežasčių, dėl ko buvo padarytas toks pasirinkimas, yra ta, kad norime teisinio aiškumo, būtent įvesdami tą vieną laikotarpį vienas laikotarpis, kuris galiotų visose valstybėse narėse, nesvarbu, ar būtų priekiaujama per internetą ar tiesiogiai. Kai kas siūlė, kad e, kiekvienu atveju atskirai galima būtų nustatyti garantinį laikotarpį. Ir kad tačiau tai nesukurtų mūsų pageidaujamo teisinio iškumo. Panbreda kalbėjo apie. Panbreda um, kalbėjo apie e, skundų teikimą, apie tai, kad iš antro lygio į pirmą pereiti lengviau, būtent tai yra įrašyta devintoje, devintojo straipsnio sąlygose. Kitaip tariant, yra pasakyta, kad yra lengviau nutraukti kontraktą nebūtinai kiekvienu atveju būtų, e, reikėtų pasitelkinėti visas egzistuojančias teises, nes to neapsimoka. Toliau jūs klausėte apie pakartotinius taisymus. Komisija nenorėtų e, numatyti tokių dalykų ir dėl to esame akcentavę 28 konstatuojamojoje dalyje, kad vartotojai neturėtų uh, kentėti nuo to, kad jie verčiami atiduoti taisyti prekę e, pakartotinai. Vartotojas gali, pavyzdžiui, e, rinktis antrą lygmenį e, tam tikrų priemonių ir prašyti, kad sutartis būtų nutraukta. Dėkoju. Komisijos dar norėčiau paprašyti, komiteto nariams atsiųsti nuorodas, e, konsultacijų adresus internetinius. Tuomet e, nariai e, galės prisidėti, o jeigu negaus jie nuorodų socialinių tinklų pagalba, tai nebus taip lengva jiems perduoti informacijos. Pavyzdžiui, mes kartais galime perduoti informaciją, kuri mums atsiųsta ir turėdami nuorodas galėsime ją toliau perduoti. Ačiū. Kitas darbotvarkės klausimas, Laros Komi pranešimas apie Europos gynybos sąjungą. Svarstysime nuomonės projektą. Ponas Hart, e, e, gynybos pakomitečio pranešėjas yra, kaip žinote puikiai, tai yra užsienio reikalų komiteto pakomitetis. Ir ponė komi pateikė nuomonės projektą Liepos 6 e, dieną. Aš žinau, kad biudžeto ir konstitucinių reikalų komitetai teiks nuomonės. Dabar norėčiau pakviesti ponę e, komi, kad ji galėtų apsvarstyti savo nuomonę. È vero, ci sono più commissioni. Labai ačiū. Taip iš tiesų, ne vienas komitetas užsima šiuo klausimu. Nepaisant to, kad įsigaliojo Lisabono sutartis, Europos gynybos bendroji politika nelabai pasikeitė. Mes e, nematėme, kad labai viskas keistųsi ir mes manome, kad ši tema labai aktuali, kadangi e, Europoje buvo nemažai teroristinių išpolių, Aš kaip komisarė vidaus rinkoje manau, kad būtina siūlyti visą eilę priemonių, kurios susijusios tiek su pramonė, tiek su kitokia veikla, susijusia pavyzdžiui su informacija. Tie mano siūlomi punktai bus išdėstyti afeto pasiūlymuose teikiamuose ir tai yra tokie e, klausimai. E, mes turime teikti piliečiams, kalbant apie bendrą saugumo ir gynybos politiką, ne tik tais e, jausmą, kad mes jais rūpinamės. Mes iš tiesų turime sustiprinti gynybą ir tuo tikslu stiprinti atitinkamą pramonę, e, gilinti mokslinius tyrimus bei vystimą, e, įmonės skatinti, kurios e, užsima prevenciją, kurios gamina ginklus gynybai, kad galų gale visiems būtų aišku, jog mes esame už taiką. Anksčiau jau minėjau ir dar kartą pakartosiu, kad yra labai nemažai finansinių instrumentų. Ir tie finansiniai instrumentai jau nekarta pagelbėjo Europos valstybėse, tačiau norime dabar tokių instrumentų, kurie veiktų per ilgalaikį laikotarpį. Reikia, kad e, nuolatos vyktų bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir kad tai būtų struktūruotas bendradarbiavimas, kad ne vien tik tais e, informacija būtų keičiamasi, e, kad tas bendradarbiavimas vyktų ir kitose lygmenyse. Teroristai ir teroristinės organizacijos visiems mums kelia uh, realią grėsmę, visos, visa ta grėsmė yra susijusi su islamo valstybė, mes turime rūpintis mūsų išorės sienų apsaugą ir savaime suprantama yra dar ir toks dalykas, kaip vidinės sienos reikia kovoti su nelegalia migracija, taip pat reikia e, stengtis užtikrinti skaitmeninį saugumą, e, užtikrinti tinkamą muitinės darbą. Komisija bei valstybės narės taip pat pradėjo kalbėti apie vieningą armiją Europoje. Junkeris jau praeitais metais tokius planus dėsti, dėstė. Mes e, neturime konkuruoti tarp šalių, kaip tik tais to šalis turi e, savo jėgas su, su, suvienyti. E, įvairiose srityse, tiek informatikos, tiek bendravimo, e, bendradarbiavimo, technologijų srityje, nes antraip E, bus sukurti kažkokie instrumentai, tačiau tais instrumentais nepasinaudosime, nes jie paprasčiausiai bus nenaudingi, nes negalėsime nei prevencinių veiksmų imtis, nei žmonių apsaugoti, nei sureaguoti, jeigu būtų kažkokiu teroristiniu išpoliu. Savaime suprantama ir aš tą taip pat puikiai suprantu, kad tai yra labai ambicingi tikslai, tačiau Šie tikslai yra gyvybingi, juos galima įgyvendinti, juos galima įgyvendinti per trumpą laikį laikotarpį. Ir aš nemanau, kad e, reikėtų ir toliau laikytis to e, nacionalinio egoizmo, kuris pasireiškia kiekvienoje valstybėje narėje atskirai, nes tai mus tiesiog stabdys. Toks požiūris nekonstruktyvus mes esame uh, Europos valstybėje, e, Europos e, žemynė, mes jau esame susidūrę su e, išpoliais, kada buvo padėtos bombos ir žuvo daugybė žmonių valstybėse narėse, tad to egoizmo iš valstybių narių pusės tikrai nebereikėtų toliau vystytis, mums reikėtų galvoti ne nacionaliniu, o europiniu lygmeniu. Socialist shadow is Maria Grappini, is that correct? Marija Grapinė, socialistų šešėlinė pranešėja. Teisingai, jos nėra, gal kas nors kitas iš socialistų norėtų pasakyti ne. Tuomet Emma McClarkin, EKR vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuomonę. Aš bandysiu kaip galima aiškiau ir vis tik tai atsargiau kalbėti. Aš mm, išgirsiu apie šią nuomonę mūsų komitete, apsidžiaugiau, nes galvojau, kad pirmiausiai kalbėsime apie viešuosius e, pirkimus, tai yra mūsų kompetencijos dalis, e, kadangi e, buvo gyventos viešųjų pirkimų direktyvos ir e, e, Viešieji pirkimai gynybos srityje e, kelia daug problemų dėl konkurencijos ir gynybos pramonės. E. Tačiau mm, Reikia pasakyti, kad apskritai trūksta dėmesio gynybos pramoniai ir reikia dabar didinti mums galimybę, pirmiausia, MVI dirbančioms šioje srityje ir stiprinti plėtrą e, gynybos sektorija. Galvojame apie strategiją, kuri galėtų užtikrinti, kad gynybos srityje, e, gynybos srities perdavim direktyva būtų geriau gyvenama. Uh, Tačiau daug kas buvo aptemdyta renkiant nuomonę, pripažįstamas vaidmuo Europos rinkos, bet toliau kalbama apie Europos armiją. E, pačioje pradžioje tai įrašyta Europos armija yra didžiulis e, pavojus valstybių narių suverenitetui labai yra perdedama, e, tiksliau išeinama labai smarkiai už mūsų komiteto kompetencijos ribų. Manau, kad mes tikrai pernelik toli nuėjome. Ir parlamentas šiaip jau neturi net e, galiojimų teikti tokių raginimų ir e, komitetas mūsų neturi galių kalbėti apie gynybą, jeigu taryba to vienbalsiai nepaprašo. Ir man atrodo, kad komitetas e, dabar prarado daug galimybių. Mes galėtume e, pagalvoti apie tas rytis geriau, kur egzistuoja mūsų kompetencija aiški ir galvoti, kaip pagerinti rinkos galimybės. E, reikia pasižiūrėti į, galima pažiūrėti į saugumą, teikimo, kitas etis, e, kur galima daugiau padaryti. Ir mes taip pat norime daugiau skaidrumo, kad atsivertų tiekimo grandinės ir kad būtų daugiau galimybių e, pirmiausiai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes turime užtikrinti, kad darysime viską, ką galime ir paskatinti parengiamuosius veiksmus mokslinio gynybos e, srities mokslinio tyrimų. Uh, baruose ir mes turime panau, plėtoti įgūdžius gynybos srityje pramonėje, toms labai reikia. EKR ir aš pati e, norime užtikrinti, kad mes e, suvoksime ir išvengsime e, dubliavimo kitų veiksmų toje pačioje srityje. Pirmiausiai NATO veiksmum mes strategiją neturėtume kartoti siekių, kurių kuriuos yra išsakiusios e, atitinkamos organizacijos. Ir e, taip pat turime veikti taip, kad nepakenktume ES gynybai ir saugumui. Reikia išlaikyti įsipareigojimus įgyvendinant daugybę, skir... daugybę skirtingų projektų. Aš nuomonėje teiksiu daug pastabų, pakeitimų ir tikiuosi, kad mes tikrai galvosime apie rinką, galvosime, kaip ją sustiprinti, kaip sustiprinti gynybos sektorių, gynybos pramonę. Ir tikiuosi, kad mes taip pat užtikrinsime, jog bus įtrauktos MVI ir kad bus paskatinta konkurencija šioje srityje. Tačiau tikrai nieko nesakyčiau apie e, didžiulius geostrateginius kažkokius siekius. Reikėtų šiek tiek e, keisti e, šios nuomonės e, pobūdį, krypti ir tokiu būdu tikiuosi, kad jai bus pritarta. Antanas Guoga. Labai ačiū, pirmininkė. Aš kalbu Morten Lokegart vardu. Aldė pozicija yra e, ne viena lytė, viskas priklauso nuo to, iš kur esi. Jis pirmiausia kalba apie tai, kad reikia galvoti apie mūsų kompetenciją ir daugiau dėmesio skirti viešiesiams pirkimams. Ir jis turi keletą pasiūlymų, kaip sustiprinti formuluotės. Kadangi Danija e, turi išlygą ir jisai tai mini ir e, siekdamas atsižvelgti į ALDE frakciją egzistuojančias skirtingas e, nuomonės. E, dėl to mūsų nuomonės referendas savo, kad dabar nelaikas kalbėti apie Europos armijos sukūrimą. Dėl to jis pasisako už atinkamų dalių išbraugimą arba formuluočių sušvelninimą. Sorry, Evelyn, did you want to speak from... Evelyn, nori pasakyti e, grapinį vardu. Prašom. Dėkoju. Labai ačiū. Deja, Pone Grafinį negali dalyvauti šios dienos posėdėje, posėdėje todėl dabar paskaitysiu angliškai, ką ji man surašė. Nes be galo sudėtinga dabar, ko gero. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Larai Komi už jos pateiktą tekstą. E, ačiū už pateiktus pakeitimus ir mes patys sieksim pakeitimų šią temą. Buvo pasakyta, kad mes turime atsižvelgti į tai, kad e, gynybos rinka tebėra susiskaldžiusi. Taip pat turime priešti to fakto, kad dauguma sutarčių e, yra skiriama nacionalinėms įmonėms. Turime užtikrinti tolygę prieigą visiems e, verslo subjektams prie šios rinkos. Mažos rytinės įmonės susiduria su problemomis, kai nori gauti sutartis gynybos rytyje. E, kai skelbiami konkursai, e, toms įmonėms sunku juos laimėti. Būtent dėl to būtina pateikti labai aiškę informaciją ir mažesnėms įmonėms, kad net ir mažesnės įmonės turėtų savo tam tikrų galimybių šioje e, srityje. Tam reikalinga priimti atitinkamus sprendimus. Būtų naudinga kreiptis į Europos komisiją ir įvertinti, ar direktyvos opi, e, tikslai. A, pasirašyti reikiamas sutartis ir skelbti konkursus, atitikslai buvo pasiekti, ja, prireikus galbūt pagerinti teisės aktus, pritaikat juos prie rinkos poreikių. Be to reikia paskatinti Europos komisiją ir toliau e, nagrinėti įvairius sektorius, kad būtų galima pagerinti e, gynybos e, technologijas. E, sertifikavimas ir bendri standartai vairiuose sektoriuose ES turėtų būti įdėkti, kai tai yra įmanoma tam, kad būtų galima padidinti konkurencingumą, tai kad visi rinkos subjektai prie šio sektoriaus, prie šių konkursų turėtų lengvesnę prieigą. Kolegė norėtų paminėti, kaip svarbu planuoti iš anksto uh, E, įvairius veiksmus, kad būtų planuojami įrangos pirkimai iš anksto, ypač dabar, kai biudžeto lėšų šiam sektoriui mažėja. Įvertinant tą faktą, kad e, bendros saugumo ir gynybos srityje e, klausimų nemažėja, būtina, kad visiems būtų suteikta reikiama prieiga prie mūsų aptariamo sektoriaus. Uh, um, siūlymai susiję su ES ginkluote ir pajėgumais turėtų taip pat būti nagrinėjami. E, Europos gynybos agentūros ir turėtų atlikti reikiamą stebėti valdysenos darbą. Valstybės turėtų padidinti savo gynybos pajėgumus taip pat ir atitinkamai tai atspindėti rengiant įvairius konkursus. Dėkoju. Ačiū. E, žaliųjų vardu, kolegė, suteiksime žodį. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu e, vietoj pono Šoltės, nes jis turi dalyvauti kito komiteto posėdėje ir atsiprašo, kad negali būti čia. E, kalbant apie Ponios Komi pranešimą reikia pasakyti, kad mūsų frakcija šį pranešimą palaiko. Ponas Šoltės norėtų pažymėti keletą dalykų. Žalieji pritarė e, pranešėjos pozicijai, kad daugiau bendradarbiavimo tarp valstybių narių būtų reikalinga, tačiau ponas Šoltės taip pat norėtų pridurti, kad trūksta skaidrumo, kalbant apie nacionalinės gynybos administracijas ir gynybos pramonės įmonės yra korupcijos atvejų, kurių rodo, kad valstybės pinigai išleidžiami neefektyviai, kad mokesčių mokėtų pinigai švaistomi. E, išlaidos turi būti tinkamai kontroliuojamos, tam reikalingas didesnis skaidrumas. Ponas Šoltis taip pat norėtų paremti pranešėjos poziciją dėl ketvirtojo punkto, kur kalbama apie konkursų rengimą. Konkursų mechanizmas turėtų paskatinti bendradarbiavimą, padėti kovoti su korupcija, kovoti su konkurencijos iškraipimais ir padėti įtvirtinti sąžininką konkurenciją ES vidaus rinkoje. E, mes taip pat pateiksime keletą pakeitimų nuomonį, tai turėdami tikslą šį pranešimą labiau sustiprinti. Ačiū. Ponas e, Tročitski norėtų, ponė Tročitski, regis, nenori kalbėti. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Aš norėčiau dar kartą kreiptis į visus ir paprašyti pasisakyti tais klausimais, kur mūsų komitetas yra kompetentingas. Nereikėtų leistis į tas temas, kur mes nesam kompetentingi. Kitų komitetų pirmininkai uh, tiesiog primena tokiu atveju, kad komiteto kompetencijos rygos yra, ribos yra peržengtos ir man tuomet sunkiau yra ginti imko poziciją. Žinau, kad yra daug jautrių klausimų, kad nuomonių yra daug įvairiais klausimais, bet tiesiog šiaip ar taip norėčiau labai trumpai pasakyti, kad turime kalbėti tik apie tai, kas yra mūsų kompetencijos e, ribose, nes komiteto pirmininkų tam pat tikrai labai sunku, jeigu mes kalbame apie tos klausimus, kurie mums rūpi be abejo, bet kurie nėra mūsų kompetencijos klausimai. Žinau, kad mūsų laukia E, nemenkas mūšis su saugumo ir gynybos komitetu, kalbant apie konkursų rengimą gynybos sektoriuje. E, tačiau tas klausimas iš pradžių, tas klausimas iš pradžių paskirtas IMKO komitetui, paskui perduotas SEDE komitetui. Tačiau m, mm, neužmirškim, kolegos, kad mūsų kompetencijos rytis yra labai aiškiai apibrieštos. Žodis vėl korgiai Larai Komi. Aš manau, kad vidaus rinkos komitetas kartais sunkiai apibrėžia e, kompetencijas. Taigi labai puikiai suprantu, kaip sunku jums dabar dirbti, e, kai kalbame apie laisvą žmonių prekių judėjimą, apie laisvą įmonių judėjimą, tai tikrai sunku suprasti, kur prasideda ir kur baigėsi mūsų kompetencijos. Yra įvairios paslaugos ir panašiai, o šiaip tai aišku, ne viskas yra apibrėžiama paslaugų direktyvoje. Yra ir kitų dar direktyvų. O čia kalbame apie tokius reikalus kaip saugumas. Saugumas Mm, yra mūsų teritorinė problema, tad tikrai išeiname jau už savo kompetencijų ribų, reikėtų visą tą žinią nusiųsti ir kitiems komitetams. Klausimas, aišku, tikrai yra sudėtingas, kažkokia surrealistinė situacija susiklostė, pradedant breksitų, baigiant parlamentarais, kurie diskutuoja, bet neturi pakankamai e, pagrindo. Taigi aš esu pasirengusi kalbėti apie vidaus rinkas, apie viešasis rinkas. Aš manau, kad tą klausimą reikėtų dar labiau pasigilinti. E, reikėtų labiau pasigilinti į vidaus rinkos klausimus. Aš manau, kad kalbant apie informaciją, tai yra mūsų kompetencija, tai yra valstybių narių e, kompetencija. Aš tikrai nekalbu apie nieką, kas neįeina į valstybių narių kompetenciją. Terminas pateikti pakeitimams Rugsėjo 7 diena, trečiadienis, 12 valanda. Vėliau svarstysime pakeitimus, tai numatyta daryti rugsėjo 29 dieną, o komitetas e, balsuos spalio 11. Kitas darbo atvarkės klausimas – Balsavimas numatytas 16.30. Palauksiu keletą minučių tam, kad galėtų ateiti visi norintys balsuoti. Dėkui. So, ladies and gentlemen, if... Ponios ir ponai, pirmas e, punktas balsavimų. Balsavimas dėl ES 2017 metų, finansinių metų bendras biudžetas visi skirsniai, jie konsari pranešė mūsų. Pirmiausia, balsuojame dėl mm, biudžeto eilučių. Visi padidinimai skyrus pirmo yra siūlomi ir aš imko skaičius e, perskaitysiu 6612, kas už prieš susilaikę. Tai bus 6612, kas už prieš susilaikę priimta 6613 už prieš susilaikę priimta Priimta 614 už, prieš susilaikė. Patvirtinta 615, kas už, prieš susilaikė. Priimta 6600. E, pastabos. Balsuojame dėl jų, kas už, prieš susilaikė. Atkrenta. Skaičiai 6600 už prieš susilaikę priimta. Šeši šeši nulis vienas. Kas už prieš susilaikė priimta 6603 dėl pastabų. Balsuojame dėl pastabų, kas už prieš susilaikę atkrenta. 6603 dėl skaičių, kas už prieš susilaikę. Dėl skaičių 6603. Kas už? Elektroniškai vis tik tai balsuojame. Atmesta. Atmesta. 6616 už prieš susilaikę priimta, 6604 pastabos dėl bandomojo projekto, kas už prieš susilaikę priimta, dėl skaičių 6604, kas už prieš susilaikė priimta, 6602, kas už prieš susilaikė priimta, 6606 pastabos už prieš susilaikė priimtas, skaičiai e, už prieš e, priimta 6608 dėl pastabų, už prieš susilaikė priimta 6608 už prieš susilaikė priimta 6617 kas už prieš susilaikė priimta 6617 Ar galima 1819221, kas už prieš susilaikė priimta, 6606 dėl 07 dėl pastabų, kas už prieš susilaikė atkrenta, septintasis, kas už prieš susilaikė atkrenta, 7 aš 22, 23, 24, 25, 26. Vienas balsavimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 6605 pastabos už prieš susilaikė atkrenta dėl skaičių, už prieš susilaikė atmesta 6610 dėl pastabų už prieš susilaikė atkrenta priimta, dėl skaičių už prieš susilaikę atkrenta, 27, 28 už prieš susilaikę priimta, 9 atsijimtas, pastaba taip pat balsuomi 6609 balsuojame dėl sumų, kas už prieš susilaikė priimta. 6611 jį atsiemė autoriai teksto pakeitimai, arba tai buvo, ar dėl sumų galime balsuoti, už prieš susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl pranešimo. Kompromisas numeris vienas, kas už prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Aštuntasis už prieš susilaikė atkvesta. Devintasis už prieš susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Keturioliktasis už prieš susilaikę reikia tikrinti. Atmesta ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. 17 jie atsiemė, penktasis kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 21. Už prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas dalys, pirmoji dalis, už prieš susilaikė e, priimta, antroji dalis atsimta, trečioji dalis už prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmesta bet reikia gal pasitikrinti. Tikrai atmesta 24. Kas už prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas. Dar vienas turi balsuoti. Balsavimas baigtas. Dar vienas už. Papildyti reikia. Dvidešimt už šeši prieš trys susilaikė. Mes žinome, kad Laros komijoje aparatas neveikė. Eva. Evos Paranovos. Dabar nežinau, kaip dėl kito. Žinome, kad, žinosime, kad vienu EPP daugiau turi būti. Tai bus svarbu balsuojant dėl kito punkto. Eva, norite gal kitą aparatą išbandyti? Sveikinu Lyzą. Ačiū už darbą. Žinau, kad labai sunku. Tai darbas buvo dėl biudžeto eilučių renkti pranešimą. Toliau vienas e, balsavimas apie institucinių darybų pradžią. Klausimas ginklų įsigijimo, turėjimo kontrolė. E, Ditai Harancovės teiksiu žodį dabar. Prieš balsuojant norėčiau pakartoti tai, kad esu susirūpinusi, apie tai kalbėjau anksčiau, rengiantis tarp institucijams darybams. Čekijos ginklų turėtojai ir kiti man siunčia susirūpinimo signalus dėl e, to pasiūlymo poveikio. Neturėtume ignoruoti to. Reikia e, užtikrinti, kad mūsų diskusijos bus pagrystos tik faktais ir kad e, remsimės kaip galima didesnių kiekių informacijos. Dėl to norėčiau paraginti komisiją pateikti mums kaip galima daugiau informacijos iš visų valstybių narių ir padaryti tą kaip galima greičiau ir bet kokiu atveju prieš e, skirstant šaunamosius ginklus į e, kategorijas. Ir aš tikiuosi, kad dėryba, dėrybų išvados rezultatas nenubaus sąžiningų piliečių. Dėkuoju. Ponas Alan, komisijos atstovas dalyvauja posėdį, jisai pasižymėjo uh, detalės visas dabar Evelyn Gebhardt. Sergio Koferati vardu norėčiau papildomą klausimą komisijai užduoti. Aišku, norėčiau gauti atsakymą raštu. Ponas Koferati sako. Kokios ginklų šaunamųjų kategorijos bus e, leidžiamos. Kadangi yra numatyta nemažai reikšmingų išimčių, visa tai gali būti labai svarbu, kad būtų išsiaiškinta, kokie, kokius ginklus apims tos naujos priemonės, kurios yra pasiūlytos. Tai štai, manau, kad būtų gerai, jeigu tai būtų atsižvelgta. Mes jaučiame spaudimo grupių e, vykdoma įtaka. Internete taip pat to, to, to spaudimo daugėja, tad mums reikėtų iš tikrųjų patikimų atsakymų. Norėčiau priminti komisijos atstovams, visuomeniai ir nariams, kad prieš balsuojant mūsų komitete aš siūlysiu balsavimą šešėlinių pranešėjų, dėl šešėlinių pranešėjų pasiūlymą, kuriuo prašoma daugiau informacijos ir skaičių. Tiksliau prieš balsavimą noriu tą pasakyti, bet mes negavome nei e, konkrečios informacijos apie e, tipus ginklų, kurie, kuriuos iliustruotų skaičiai nei pačių skaičių. Mes žinome, kad jūs susisiekėte su valstybėmis narėmis, kad tikitės gauti tą informaciją ir aš e, seksiu, kaip viskas yra. Mes norime ne tik skaičių, bet ir konkrečios informacijos. Mes tą esame labai aiškiai pasakę ir ponė Hransova taip pat aiškiai pasakė, kad labai svarbu mums. E, tai yra labai svarbu ir mes per trišalės darybas turėtume aptarti visus tuos dalykus. Tikiuosi, kad visi suprato tai, ką norėjau pasakyti. Noriu oficialiai būtent pabrėžti, kad informacija iš komisijos svarbi ir mes laukiame tos išsamios informacijos. Dabar balsuokime. Balsuojame dėl tarp institucinių dėrybų pradžios mm, komandos ir įgaliojimų. Taigi, matau, kaip čia viskas bus. 24 už 3 prieš 5 susilaikę. Dėkoju. Norėjau dar pasakyti, e, kad jeigu šešėliniai pranešėjai norėtų su manimi surenkti susitikimą kitą savaitę, tai prašau apie tai informuokite. Ladies and gentlemen, can I ask you, is it quite cold in the room? Ponios ir ponai, norėjau paklausti, jums nešalta? Salėje, man atrodo, vėsu. Taigi, e, skundžiamasi, kad per šalta ir prašau, kad e, Sandra pasirūpintų, jog e, techninės tarnybos sutvarkytų, pareguliuotų temperatūrą, nes nėra taip, kad visi grįžo šiltų kraštų patostogų ir jiems dėl to šalta. Um, the next item on the agenda. Toliau kitas darbotvarkės klausimas Europos e, ekonominės politikos koordinavimo semestras ir 2016 m. prioritetų gyvenimas. Catherine Steiler yra pranešėja, svarstysime pakeitimus, bet pranešė vis tik tai bus Lucy Anderson, kuri pakeis kolegę Catherine. 52 pakeitimai pateikti ir iškart suteiksiu žodį Liusi Anderson. Ačiū Viki, aš tikrai nepranešėja, keičiu Catherine, jie labai atsiprašė, bet negalėjo atvykti šiandien į posėdį, tačiau man labai malonu pasakyti jos vardu ir socialistų frakcijos vardu. Ši nuomonė, kaip žinia, e, mūsų indėlis Ekon komiteto metiniai ataskaitai, kurioje kalbama apie įgyvendinimą prioritetų Europos semestro kontekste ketvirtį, norėjo tarti keletą žodžių dėl pakeitimų pateiktų jos nuomonė. Ji nori padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už vertingus pasisakymus. 62 pakeitimai iš viso pateikti ir e, pakeitimuose išplėtotos kai kurios nuomonė pateiktos mintys, taip pat yra e, pasiūlyta naujų papildomų elementų, dauguma pakeitimų susijęs tokiais dalykais - mokesčiai. E, reikia mm, tam tikros paramos gilinantis į skirtingus valstybių narių PVM E, nuostatus taisyklės, siekiant kovoti su mokesnių sukčiavimu ir slėpimu. Tai yra labai e, didelis parlamento prioritetas. Taip pat e, kai kurie pakeitimai savo, kad deramas perkelimas MVI teisės aktų, tiksliau semestro teisės aktų, uh, labai svarbu ir komisija raginama įpradėti pažeidimų procedūrą, jeigu to reikia. Mokymas, investicijos į mokymą, mokymas į visą gyvenimą, pameistrių programos. E, stažuotės, tai labai svarbu. Pranešėja bandys įrašyti kaip galima daugiau pasikeitimų į kompromisus. E, pirmas projektas kompromisų šiandien ryte buvo išsiųsta šešėlės pranešėjams ir Catherine galvoja, kad pakankamai tais laiko šešėliai pranešiai, įsigilinti juos ir e, laukia tolesnių diskusijų, išsamesnių e, per šešėlinių e, e, e, pranešėjų sutikimą e, 17 val. 15 minučių. Ir dėkuoju dabar Jums visiems už Jūsų laiką. Um. So Rose Thorne is replacing Adam Shenfield žodis kitai kalbėtojai, prašom. Pone Scheinfeld negalėjo atvykti į posėdį ir apgailėstauja dėl to, bet paprašė manęs perskaityti tai, ką yra parašiusi. E, komentarai pateikti būtų tokie, kaip buvo pabrėžta anksčiau vykusios diskusijos metu Mūsų frakcija EPP um, sutinka dėl daugelio pranešėjos pareikštų pastabų. Tai reiškia, kad mes paremsime pakenti, pakeitimus, tarsimės dėl galimų kompromiso pakeitimų ir norėtume, kad būtų suformuoluota svarbiausia žinia, kurią galite pasiūsti kitiems dėl Europos semestro. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į šalims parengtas specifines rekomendacijas. Tai, ko gero, turėtų paskatinti bendros rinkos veikimą, padaryti sklandesnį. E, smulkaus ir vidutinio verslo parama taip pat yra labai svarbus klausimas. Taip pat e, kaip ir parama startuoliams. Šios e, įmonės dažnai susituria su variomis administracinėmis kliūtimis, turime dirbti prie kvalifikacijos, pripažinimo klausimų, biurokratijos mažinimo, e, prie įvairių reguliavimo e, subtilybių įvairiose valstybėse narėse. E, taigi darbo yra daug, mums reikalinga taip pat ir bendra skaitmeninė rinka. Yra tokių sričių, kur turėtume labiau uh, sutelkti dėmesį pakeitimai mums atrodo priimtini, juos paremsime, ypač dabar, kai žinome, kad daug įvairiausio protekcionizmo veši ir norime būti tikri, jog vieninga rinka ir vidaus rinka sulauks plačios paramos. Buvo parengtos Europos semestro rekomendacijos, jos rodo, kad kai tenka imtis teisinių veiksmų, tie E, teisės aktai būna šiek tiek skirtingi, priklausomai nuo to, kokioje valstybėje narėje priimti, tačiau štai nuomonė sudarys puikią progą pabrėžti prioritetus, tą turės galimybę padaryti Europos komisija ir valstybės narės. Kolega Scheinfeld taip pat prašė manęs pasakyti, kad mes norėtume dirbti kartu, kad tų tikslų būtų pasiekta. E, Renksime kompromiso pakeitimus ir aptarsime E, juos visi kartu, pana Šantel, dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Prašom, žodis jums, kolega. Dėkoju. Aš pasisakau vietoj kolegos Zulį, kuris negalėjo atvykti. Jis taip pat norėtų padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. E, daugeliu klausimų mes pritarėme. Pranešėjai 2011 metais buvo padėta diskutuoti Europos semestrą ir matome, kad klausimų dar aktualių tebelieka. Valstybės narės turi savų interesų, būtina juos atsižvelgti, Europos komisija turi pabandytus interesus suderinti, problemas spręsti. E, daugiau susitelkiama į vidaus rinką, mažiau į kitas problemas. E, jeigu valstybėms narims kyla e, problemų gyvendinant rekomendacijas susijusios Europos semestru, būtina įvertinti, kokios yra tų sunkumų priežastis ir būtina išsiaiškinti, ar e, galima valstybėms narėms sustatyti geresnės sąlygas naujiems reikalavimams įgyvendinti. Subjerumas e, yra taip pat labai svarbus dalykas, šis aspektas turėtų būti pagerintas. Nuomonės projektas yra susijęs su tuo, kad siekiama e, modernizuoti teikiamas viešasias paslaugas, viešo administracija turėtų dirbti efektyviau daugelį valstybių narių, būtina užtikrinti didesnį skaidrumą ir paslaugų kokybę. E, skubėjimas įgyveninti visus teisės aktus neturėtų būti prioritetas, kokybė yra svarbiausia, bendra rinka yra taip pat svarbi, jos plėtojimas svarbus, dėl to reikėtų siekti, kad įmonėms tektų mažiau administracinės naštos kaitos. ES bando kurti efektyvų ekonominį sektorių, pranešėjas tikisi, kad galės ir toliau sėkmingai dirbti su kitais šešėliniais pranešėjais ir su pranešėjas sprendžiant šį klausimą. Ačiū. Dėkoju. Ponas Guoka, dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir kitiems šešėlinims pranešėjams už puikiai atliktą darbą parengus šį pranešimą. Alde frakcija gali pritarti pateikimus pakeitimus ir aš manau, kad mano frakcija galės paremti daugelį iš jų. Alde frakcija yra akivaizdu, jog bendra rinka yra didžiulė vertybė ir ta, ta jos vertę mato ES žmonės jau ne vieną dešimtmetį. Tačiau darbas dar neužbaigtas, ypač dabar, kai matome, kokie buvo e, Junktinės karalystės referendumo rezultatai. E, turime susitelkti labiau negu bet kada nors anksčiau. Turime kreipti dėmesį bendrosios rinkos užbaigimą Europos semestrą būtina taip pat parengti priemonės bendros rinkos efektyvumui didinti. Būtina atlikti sisteminę peržiūrą, užtikrinti valstybių narių e, pažangą. Ir mes manome, kad ne, nėra pakankamai susitelta prie e, bendros rinkos teisės aktų gyvendinimo valstybėse narėse. Tad Europos komisija turėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad galėtų užtikrinti tų teisės aktų gyvendinimą. Aš manau, kad e, kol kas nuomonės projekte nepakankamai atspindėti visi šie aspektai. Aš pateiksiu keltą pakeitimų šią linkmę ir tikiuosi, kad kolegos parems e, juos. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Jūs regės pasižiūrėjų vardu? Ne? Ar dar kas nors norėtų kalbėti šiuo klausimu? Ne? Ar, Liusi, jūs gal norėtumėte apibendrinti dabar pasisakymus? Dėkoju už visus komentarus. Man atrodo, kad galėčiau pasakyti, kad e, su frakcijų atstovais padiskutuosime artimiausio mūsų posėdžių metu ir viską aptarsim. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkė. Mes e, dirbame neblogai. Apsvarstėme klausimą anksčiau negu tikėjomės. Paskutinis darbo tvarkės punktas yra Zulo pranešimas apie vidaus rinką dėl internetinio turinio paslaugų. Daus rinkoje 257 pakeitimai, e, Liepos 13 vyko pirmasis šeilinių pranešėjų sustikimas. Suteiksiu žodį pranešėjai, prašom. Grazie. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Be abejo, šie teisėkūros siūlymai susiję su internetutinių paslaugų perkelimumu yra svarbus dalykas, pakeitimų buvo pateikta labai daug, nors pranešimas neilgas. Visą tai rodo, kad Europos parlamentui rūpi šis rytis didelė dauguma pakeitimų yra nukreipti tą pačią linkmę ir man atrodo dėl to galėsime lengviau surasti kompromisus ir juos parengti. Ir aš manau, kad kolegos galės jiems pritarti. Norėčiau priminti, kad ši reforma neturi būti laikoma e, dar vieną papildomą prieigą prie interneto turinio, nes e, tai būtų panaikintas teritorialumo principas, tai būtų negeras dalykas, juolab, kad autorių teisų teisės aktai remiasi teritorialumo principu. E, svarbu yra nurodyti, jog e, buvimas daugelį valstybių narių taip pat turi būti pabrėžtas tinkamai. Reikėtų, kad tie, kas teikia paslaugos, teikia nemokamai, galėtų naudotis atitinkama, atitinkamomis taisyklėmis ir kad atsižvelgtų į e, abonentą turinčio asmens realią gyvenamąją vietą. Yra sakoma, kad reikėtų apsiriboti tam tikrą taikymo sritimi. Kitaip tariant, reikės pasirinkti neinvazinį požiūrį, nuoseklų požiūrį, kad būtų tinkamai taip pat tvarkomi asmeniai duomenys, surenka diktus, kurie yra tikrai būtini. Kai dėl įvairių nuomonių, dėl, pavyzdžiui, e, priimamų skundų ir jų nagrinėjimų. Aš manau, kad dėl to dar galėsime diskutuoti, kolegos turės savo nuomonę ir manau, kad susitarsime. E, bus pasitelkti deleguoti aktai tų visų nuostatų gyvendinimui, kad būtų galima atsižvelgti technologijų plėtrą. E, atvirasis požiūris taip pat leistų atsižvelgti ir į specifinius skundus, kurie numatyti yra pasirašančių pusių susitartose sąlygose. Tai štai, siekiama yra daugiau aiškumo įsigaliojimo data turėtų būti tokia, kuri leistų ES piliečiams naudotis tą priemonę, kuri yra naudinga ir praktiška, bet būtina taip pat leisti ir e, pramonės įmonėms prisitaikyti prie naujovių. Taigi, e, už šešių mėnesių turėtų būti numatomas taikomas, o mechanizmai reikiami turėtų būti pateikti kuo greičiau. Tačiau po, tik po 12 metų toks sustarimas, po 12 mėnesių, atsiprašau, toks sustarimas galėtų įsigalioti. Tai štai, te, nuomonės yra tokios kol kas, bet ar frakcijų dar tris diskutuosime ir manau, kad nesunkiai rasime bendrus sąlyčio taškus. Dėkoju. Kolegė Panova, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui ponui Marko Sulo už puikiai surinktą šešinių pranešėjų posėdį. Mes susitikę buvome dar prieš vasaros atostogos ir ten mes išsiaiškinom, kokie yra mūsų įvairūs požiūriai ir galėjome taip labai neskubėti dirbti prie tų pakeitimų, kuriuos pateikėme. Mes sutarėme tuo posėdžio metu, kad Atsižvelgsime į regionų komiteto siūlymus, jie yra tikrai geri ir mums reikia labiau susitelkti prie e, kai kurių patikslinimų, prie detalių. Taip pat džiugu matyti, kad yra bendra valia baigti nagrinėti klausimą kuo greičiau. Mes galėsime tuo būdu ES piliečiams suteikti galimybę e, naudotis e, tarp valstybinių interneto turinio paslaugų perkeliamumu vidaus rinkoje, e, bus mažiau biurokratijos ir tuo pat metu verslo įmonės galės išplėsti paslaugų spektrą. Labai svarbu taip pat pabrėžti ir tai, kad šis reglamentas turėtų būti tas, kuris neturėtų būti tas, kuris užkirstų kelią verslo įmonėms inovuoti mažos ir vidutinės įmonės taip pat neturėtų būti atstumtos nuo to sektoriaus, jūs turėtų turėti galimybę e, išbandyti naujas paslaugas ar pačios jas pasiūlyti. Taip pat džiugu matyti, kad yra bendras sutarimas dėl to, kad priemonės turėtų būti proporcingos ir nesiekti daugiau, negu yra būtina tam, kad būtų galima e, pasiekti reglamento tikslus. Taip pat matau, E, iš tų e, išdalintų pakeitimų projektų, kad e, sutarėme dėl svarbiausių dalykų, kurie paminėti, jeigu neklystų penktame pakeitime. Deleguotieji aktai ar galbūt kitos priemonės Galbūt reikėtų kombinuoti deleguotusius aktus su kitom priemonėm. E, manau, apie tai dar turėsime diskutuoti artimiausių metų. Aš tik norėjau pasakyti, kad EPRS struktūros pateikė nuomonę dėl to, kaip geriausiai reikėtų atnaujinti patikrinimo sąrašus ir kaip ir reikėtų vertinti įvairių požiūrių stipresnės ir silpnesnės pusės. Aš manau, kad Šiandien ta analizė mums yra reikalinga, mes e, peržiūrėsim dar ją ir galėsime apie tai taip pat diskutuoti su kitais šešėliniais pranešėjais ir su pranešėju. Yra kitų svarbių dalykų, kuriuos norėjau šiandien paminėti. Yra ir kitų klausimų, kurie gal mažiau svarbus. Ir mes tikiuosi juos išspręsime kitą savaitę. Man svarbiausia yra tai, kad mes galėtume sėkmingai pasiekti politinio susitarimo iki 2016 metų pabaigos, kad vyktų tik vienas svarstymas. Iš mūsų yra tikimasi, kad dirbtume kuo sklandžiau mūsų piliečių ir verslo įmonių labui. Ir tai būtų iš tikrųjų pats svarbiausias dalykas, norint parodyti e, greitus ir laukiamus mūsų darbo rezultatus taip pat e, tai padės ko gero kovoti su euroskepticizmu ir tai padės e, padidinti patikimumą mūsų institucijos piliečių akise. Dėkoju, tikiuosi bendro produktyvaus darbo artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais. Pirmininkė, ačiū. Kolega Dati. Ir relatorė. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti pranešėją, padėkoti pranešėjui ir šešėlinės pranešėjim už darbą. Tai yra toks pasiūlymas, kuris tikrai galės būti privestas iki galo, bus pasiektas susitarimas gana greitai. Prieš tai kalbėję prelegentai sakė, kad reikia, jog Europos piliečiai pasinaudotų visomis reglamento teikiamomis galimybėmis bei privalumais. Aš manau, kad tų privalumų turėtų būti. Mes taip pat turime dar kartą pareikšti paramą komisijos pasiūlymui ir tikiuosi, kad kritiniais klausimais taip pat rasime kompromisus, kaip sakė pirmininkė ir priminė pranešėjai, buvo pateikta nemažai pasiūlymų, mes pateikėme 27, e, socialdemokratai pateikė nemažai pasiūlymų ir, ir teisinių reikalų komitetas ir kiti komitetai tą dokumentą patvirtins dar iki plenarinio posėdžio. Aš manau, kad reikėtų dokumente patikslinti, kas yra žmonių įprastinė negyvenamoji vieta ir būtent šiuo klausimu reikėtų labiau pasigilinti e, ir e, kad žmonės galėtų naudotis interneto paslaugomis, nebūtinai gyvendami savo ar būdami savo um, registracijos šalyse. Į visas problemas kompromisiniuose pakeitimų pasiūlymuose atsižvelgė pranešėjas toliau dėl gyvenamosios vietos pakeitimo. Tai yra labai svarbus klausimas. Iš tiesų reikia tokių metodų, kurie kaip galima mažiau būtų intervenciniai, reikia kaip galima mažiau kištis į privatų gyventojų gyvenimą. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Kitaip tariant, reikia vengti bet kokių e, invazyvinių gyvenamosios vietos ar buvimo vietos nustatymo e, būdų. Visų šitų dalykų reikia vengti, nes piliečiams važinėjant po Europos Sąjungą tai jau galėtų būti laikoma pasikesinimu į jų asmeninį gyvenimą. savo paslaugas piliečiai gali teikti ir užsienyje tiems, ne piliečiai, o e, interneto įmonės gali e, teikti ir tiems piliečiams, kurie um, palieka savo šalį laikinai ir išvyksta iš jos, kad galėtų prieiti prie to turinio. Abonentams reikia suteikti visas sąlygas, kurios leistų jiems naudotis paslaugomis, nesvarbu, kurie būtų namuose ar užsienyje. Manau, kad gana greitai galėsime visą tai įgyvendinti. Pranešėjas tikrai rado labai neblogą sprendimą, galbūt jo negalima pažymėti keturiomis žvaigždutėmis, tačiau jis iš esmės yra neblogas. tas pasiūlymas yra patenkinamas. Tam, kad būtų uždėtos penkios žvaigždutės Italijoje, tikrai turėtų būti labai labai geras. Tačiau bet kokiu atveju, manau, kad per šešis mėnesius galėsime nuveikti viską, kas įmanoma, kad pasiūlymas įsigaliotų mums netiktų, jeigu būtų pratesiami Mm, įsigaliojimo terminai, dėl įgaliotųjų aktų mes numatėme peržiūrėjimo sąlygą, vertinimo sąlygą. Tas įvertinimas vyktų po trijų metų nuo prieimimo. Bet kokiu atveju, manau, kad komitete tikrai galima susilaukti plataus pritarimo kad ES piliečiai galėtų kaip galima geriau ir plačiau pasinaudoti šio reglamento teikiamais privalumais. Maklarkin, ačiū pranešėjui, šešėjams pranešėjams už bendrą darbą šios svarbių klausimų. Pakeitimų projektai, kuriuos svarstame šiandieną, sutinku su kolegomis, yra geri, žvengiama e, teisinga linkme, galvoma daugiau apie vartotojus ir reikia dabar užtikrinti, kad e, atsiras geros patikros priemonės ir veiksmingos. Buvo e, daug diskusijų apie patikrų sąrašą ir klausimas, ar reikia atviro ar baigtinio sąrašo. Taip pat kad e, mes siūlome hybridinę versiją, nes yra daug privalumų turėti atvirą sąrašą, tokiu būdu galima atsverti technologijoms ateities ir yra tam tikrų motyvų, kurie palaikytų uždarą sąrašą. Galbūt vis tik tai mums reikia eiti link uždaros sąrašo ir aš tikiuosi, kad e, pranešėjas e, pritars pasiūlymams perkeliamumas yra susijęs pirmiausiai su perkeliamu turiniu, tai nėra tarptautinis, e, tarptautinė prieiga ir uždaras sąrašas yra vienintelis kelias. Aš Taip pat norėčiau, kad jūs pritartumėte mūsų pakeitimams, kurie skirti teritorinio principo išsaugojimui. Tai labai silpnas signalas, kurį norime siūsti pirmiausia E, galvojant apie mm, tam tikrus nutekintus dokumentus, e, kurie kalba apie tarptautinę, tarpvalstybinę e, prieigą. Ir man atrodo, kad tai, ką matėme, gali pakengti mūsų dabartiniam geram darbui ir turėti poveikio neigiamo platesnio audiovizualiniai žiniasklaidai ateityje. Dėl 81 pakeitimo, tai yra nemokamos e, paslaugos ir e, vis tik tai licencija apmokama nėra tas pats, kas apmokamos e, paslaugos. Dėl to manau, kad visuomenė transliuotojai turi išlaikyti galimybę išlaikyti uh, savo taisyklės, bet reikia supratimo ir aš džiaugiuosi, kad daugelis pritarė mūsų nuomonėje taip pat e, įprastinės gyvenamosios nuostatos e, principas pakeitimai atitinkami. Man atrodo, mums reikia įrašyti reguliarų grįžimą, kad būtų galima sudenti tai su įprastinė gyvenamąją vietą ir lai, laikina gyvenamąją vietą. Mes nenorime kad atsirastų taip pat spragų teikiant paslaugas tarptautiniu mastu. Ir norėčiau paraginti kolegas neremti pritarimų, kurie e, nepanaikintų spragų. E, toliau norėčiau prašyti, kad paremtumėte mūsų pasiūlymui e, teisinio principo nustatymą. E, bet mes neturėtume e, pradėti dubliavimo, dubliuojančių tam tikrų e, reikalavimų dėl patikros. Tai yra gyvenamoji valstybė. Toks principas patikrinimams turėtų būti taikomas ir dar e, pritarsiu kolegoms dėl to, kad tikrai visi tikimės bendro darbo ir tikimės rezultatų dėl paslaugų perkeliamo ir laukiame kompromisinių pakeitimų ir per kitą šešėlinių pranešėjų posėdį aptarysime tai iš esmės. Ačiū. Dita Hransova. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad esu dėkinga pranešėjai už jo darbą. Prieš e, perėtumą prie e, detalių dėl patikros sistemos norėčiau e, trumpai pasakyti, kam pritarė mano frakcija. Mes remiame tai, kad taisyklės būtų taikomus visiems tiekėjams nepriklausomai nuo jų buvimo vietos, neturime iškirsti kelią technologiniam neutralumui, vietos turiniui, taip pat nereikia didinti kainų ir taip pat reikia numatyti peržiūros nuostatą. Dėl detalių. Pirmas straipsnis - apreptis, taikymo sritis. Mes nesutinkame su tuo, kad e, papildomų nereikalingų teiginių ten būtų ir e, te, teisiškai reikalaujama e, perkeliamumas ir taip toliau. Man atrodo, visi tie dalykai jau yra apibriežti ir ši mm, teisė ar nuostatos ne, nepadarys taip, kad neteisėtai įsigytas turinys taptų teisėtų, reikia e, tai prisiminti. Dėl apibrėžimų, pirmas straipsnis reikia e, patikslinti kai ką, gyvenamoji valstybė narė, e, laikino buvimo vieta, tai neturėtų būti plečiama daugiau negu kad yra absoliučiai būtina. Ir aš atsijimu savo pakeitimą taip pat dėl C punkto. Mes negalime e, sudaryti galimybių įvesti naujas taisyklės, siekiant susekti naudojimą ar buvimą. Dėl internetinio turinio paslaugų Alde nenorėtų, kad nebūtų nemokamo turinio, kad nemokamas turinys neįrašytas, kuris patektų į apmokėtos licencijos sritį. Ir reikia galvoti, kaip naudoti mokesčių mokėtojų uh, pinigus. Pavyzdžiui, kodėl, jeigu mok, žmogus sumokėjo iš savo mokė, mok, savo mokesčių už kažką, kodėl jis neturėtų turėti galimybės naudotis tam tikrai tikrų turinių mes nepritarėme 12, 12 e, kompromisui 3A, 3B straipsniai, mes e, kaip ALDE frakcija pritarėme galimybę numatytą nemokamoms paslaugoms, bet taip pat manome, kad tokiu atveju e, TV licencija turėtų būti laikoma apmokėjimu. E, mes nes nepritarėme 15 straipsniui, mes pritarėme sąrašui, bet tai turėtų būti uždaras apribuotas sąrašas. Mes į savo pakeitimus esame įrašę tinkamas nuostatas. E, dar vienas dalykas e, internetinio protokolo adreso nustatymas nėra reikalingas gyvenamosios vietos nustatymui. E, tokios nuostatos reikia atsisakyti, nes tai nėra patikimas vietos nustatymo būdas. Ir ponas ir ponė Arnolds iš Kansaso, JAV. Pagal interneto duomenis jų adresas buvo E, fizinis adresas 600 milijonų internetinio protokolo adresų. Dėl to jie buvo paduoti į teismą užsipulti, jie sulaukė daug grasinimų, policija pas juos vykdavo vieną naktį ieškodami pavoktų prekių ar pagrobtų vaikų. BBC jie kalbėjo apie skaitmeninį pragarą. Tie žmonės taigi e, šiuo metu, kai E, muzikos pramonė e, paduoda į teismą močiutes, e, kurios parsisunčia MP3 turinį per neteisingus interneto protokolo adresus. Mes negalime pasikliauti interneto protokolo adresais, nes tai nėra patikima. Taigi tiek norėjau pasakyti. Laiko trūksta negaliu plėstis ir norėčiau paraginti visus įskai, įsiskaityti į mūsų 208 pakeitimą. Ir galiausiai pasakysiu, kad mes neturėtume apsunkinti galimybės perkelti turinį, nepadaryti to sudėtingiau, negu galimybės įsiregistruoti bals prieš rinkimus. Mes dirbsime toliau, rengdami šį e, pasiūlymą ir tikimės konkrečių rezultatų mūsų piliečiams. Ačiū. Julia Reda. Julia Reda, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pirmiausia pranešėjui ir šešėlėms pranešėjams už atliktą darbą šiuo klausimu, tačiau daug kompromisų pakeitimų yra nukreipti mūsų požiūrių klaidinga linkme. Mes manome, kad yra žengta tiesiog žingsnis atgal nuo pradinio pranešimo varianto. Daug kas buvo pridėta prieš reglamento esminių straipsnių. Ir viso to tikslas yra tiesiog žengti atgal, kaip aš sakiau. Man atrodo, kad, kad ir, pavyzdžiui, kaip ir Ditas sakė, pavyzdžiui, teisiškai, teisišinis priedas prie pirmojo straipsnio gali sukelti teisinių problemų, nes nėra aišku, kad nėra aišku, negi nėra aišku, kad vartotojas teisiškai yra e, pasigavęs vieną ar kitą abonementą, kuriuo gali naudotis. Tai yra, man atrodo, savaime suprantama. Tačiau jeigu paslaugos teikėjas nelegaliai pateikė turinį, nes tam neturi licencijos ir e, tai tuomet gali iškilti problemų. Būtina taip pat e, kalbėti ir apie vartotojų teisų apsaugos direktyvą ir kelti klausimus, kokiasgi teisės turi vartotojas, jeigu paslaugos teikėjas vieną ar kitą turinį pateikia neteisėtai. Taigi e, tam tikrų savokų e, naudojimas turėtų būti labai atsargus, kad nebūtų prieštaravimų kitiems jau egzistuojantiems teisės aktams. Be abejo, Mes norime, kad žmonės laikytųsi teisės nuostatų, tačiau juk kiekvieną kartą visų tų nuostatų nuo pradžios iki galo nesurašome kiekviename e, pranešime ar siūlyme. E, Maničiau, kad reikėtų labiau minėti neįprastinę gyvenamąją vietą, o nulatinę gyvenamą vietą. Ir e, juk yra ir kitokių gyvenamosios vietų, vietos tipų, kur ir, ir nuolatos jų kartoti, man atrodo, nėra būtina. Uh, Dabar geri dalykai. Mes manome, jeigu yra puiku tai, kad nekalbama apie e, grįžimą į rezidencijos, nuolatinės, į, nuolatin, į, nuolatinės, į nuolatinę gyvenamąją vietą. Mes manome, kad kompromisai 164 pakeitimas turėtų būti toks, kuris apimtų daugiau negu tik gyvenamąją valstybę. E, mes norėtume, kad būtų dėl šios straipsnio būtent balsuojama atskirai. Ketvirtame kompromisinėme pakeitime gerai yra tai, kad pranešėjas pasiūlė užtikrinti, kad perkeliamumas nesukeltų problemų vartotojui ir kad tai nebūtų pasinaudojama kaip pretekstų pakelti vartotojų kainą. E, Šis pakeitimas yra tikrai neblogas. 195 pakeitimas turėtų būti taip pat įtrauktas, nes ten yra kalbama apie tokią savoką, kuriai pritarė, manau, visos frakcijos. E, paslaugų teikėjai taip pat turėtų turėti galimybę suteikti prieigą prie vietoje teikiamų paslaugų, e, jų paslaugų naudotojams. Manau, kad tas pakeitimas neturėtų sukelti didelės kontroversijos. Penktame pakeitime yra kalbama esminius dalykus. Manau, kad e, dabar pasiektas kompromisas tiksliau yra kelintis tam tikrą prieštarą. E, valstybės narės turi galim, e, galima pasirinkti vieną ar kitą valstybę kaip gyvenamą vietą, tačiau mes kalbame, kad šitos savokos nereikėtų naudoti ir nereikėtų naudoti nors nurodytos gyvenamosios vietos paslaugos naudotojų sėkimui visos siūlomos priemonės turėtų būti proporcingos. Pirmiausia, mes manome, kad yra labai svarbu, jog paslaugos teikėjai galėtų pasinaudoti e, e, reikiamomis priemonėmis reikiamai tvarkai ir kontrolį užtikrinti. Valstybė e, būtina deklaruoti gyvenamąją vietą valstybėje. Man atrodo, tarybos pozicijoje yra tokia nuostata. Mes, manyčiau, turėtume pasirinkti trumpesnį gyvendinimo laikotarpį. E, jis turėtų būti gyvendinamas e, per šešis mėnesius. Norėčiau paklausti pranešėjo štai, ko yra keletas straipsnių, kur nesiūloma kompromisinių pakeitimų. Jų nėra tiesiog iki šiol. Ar tai reiškia, kad pranešėjas nori pasiūlyti, kad būtų laikomasi Europos komisijos formuluotės, mums tai tiktų, mes galėtume palaikyti tokią poziciją. E, dabar. Dėl konstatuojamųjų dalių. E, yra įvairių priežasčių kodėl, gali, kodėl reikia užtikrinti galimybę naudotis <laughs> paslaugų perkeliamumu. Dvyliktasis kompromisinis pakeitimas. Teisių turėtojai turėtų ne tik turėti galimybę pasitikrinti e, nuolatinę gyvenamąją vietą, bet taip pat turėtų būti galimybė patikrinti ir ar asmuo laikinai gyvena vienoje ar kitoje šalyje. Nėra jokių kitokių priežasčių juk e, žinoti paslaugų teisėjai, teikėjams, iš kur yra atvykęs vienas tik tas vartotojas, juk e, tuomet, bet kokiu atveju vartotojas turėtų prieigą prie internetinio turinio, jeigu nu, nuvykote į kokią nors valstybę laikinai, tai kodėl e, būtina kelti papildomas duomenų apsaugos problemas, papildomai ten, tikrinant ir deklaruojant gyvenamąją ar laikino buvimo vietą. E, manau, kad visi matėme, ką pasiūlė Europos komisija, žinome, kokio ten yra spragų ir manau, kad galime daryti vienas ar kitas išvadas e, Ten nekalbama apie transliavimo e, paslaugų sektorių ir apie jų paslaugų perkeliamumą. E, kol kas apie tai nekalbama, bet jeigu pažiūrėtume į pasiūlymą, į teisės akto pasiūlymą, pamatytume, kad galėtų tai būti pasiūlyta ateityje. Galėtume pasiremti kilmės šalies principų ir, pavyzdžiui, tol, kol internetinė paslauga yra teikiama, e, galėtų būti numatytas tam tam tikras laiko tarpas. Ir transliuotojas negalėtų blokuoti paslaugos vienam ar kitam vartotojui. Tiesiog e, nepakaktų vartotojų teisių, teisinių nuostatų uh, E, naudoti vietoj vartotojų, paslau, e, vartotojų apsaugos teisinių nuostatų. Tai galėtų sukelti problemų. Taigi mes turėtume dar papildomai padiskutuoti apie paslaugų perkeliamumą ir uh, užtikrinti, kad paslaugų teikiai tinkamai teiktų paslaugos net žmonėms kitose šalyse. Dėkoju. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams ir tikrajam pranešėjui. Jau šešis mėnesius laukiame šio darbo. Keturi komentarai. Pirma, dėl tikrinimo kriterijų, kaip patikrinti e, gyvenamąją valstybę. Aštuntas ir dvyliktas pakeitimas, e, kurį pateikė pranešėjas daro privalomus tokį patikrinimą, tačiau um, antra, um, komisijai yra pateikiama, uh, suteikiama galimybė pakeisti kriterijus uh, deleguotųjų aktų pagalba, manau, kad tai gali sukelti problemų. Uh, deleguotieji aktai gali sukelti problemų dėl to, kad dėl jų gali iškilti problemų dėl E, dėl to, kas jau nuspręsta. Trečias. Laikina rezidencija tai yra labai svarbus faktorius, kadangi ji leidžia nustatyti e, kiek e, galima perkelti tą turinį iš vienos valstybės į kitą ir kiek per, per tautinių, tautinių mastų, kitaip tariant, E, tą e, apibriežtį yra būtina nustatyti. 167 nu, pakeitimas nustato mm, e, tą laikiną gyvenamąją vietą, kaip ir 172. Toliau licencijų klausimas. Labai svarbu netrukdyti kai kurioms sutarčių sąlygoms, labai svarbu, kad ir reglamente būtų paminėta, jog licencijų jis neliečia, kad jis leidžia perkelti turinį ir kad jis neliečia turinio perkelimą tarptautiniu mastu. Taigi tai e, visą tai atspindi 44, 47 ir 68 pakeitimai. Andres. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog e, pranešėjai pritariu. Visi šie, e, visos šios diskusijos tikrai labai konstruktyviai vyko. E, noriu padėkoti visiems kolegoms, taip pat ir kolegai Zulo. Tačiau norėčiau paminėti keturis dalykus. Pirma, ko gero mūsų politiniai prioritetai yra skirtingi, tačiau reikėtų pagalvoti, ar tai yra iš tiesų vien tik tais e, tarptautinė prieiga. Ne, tai nėra tarptautinė prieiga, tai yra paslaugų perkeliamumas tarptautiniu mastu. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas - paslaugų nemokamumo užtikrinimas. Visą tai turėtų būti nustatyta direktyvos taikymo srityje. Trečia, labai svarbu, kad mes praktiškai ir efektyviai į tai pažiūrėtume, kaip galima būtų patikrinti gyvenamąją vietą. Aišku, e, operatoriai turėtų tuo užsimti, tačiau reikėtų pasižiūrėti, kaipgi tą geriau įgyvendinti. Šį klausimą turėtų spręsti ir teismai. Tikrai labai sunku teisiškai, tačiau praktiniu požiūriu, ko gero, dar sunkiau visą tai, visą tai įgyvendinti. Ko gero, reikėtų pasižiūrėti, kokį sąrašą reikėtų naudoti ateityje ir kaip padaryti taip, kad tas sąrašas būtų nebaigtinis ir kad jį galima būtų plėšti. Taip pat pranešėja kalba apie tai, kad žinoma reikia viską labai greitai įgyvendinti, tačiau reikia įgyvendinti taip, kad viskas funkcionuotų. Aš priešinuosi tam, kad e, dabar tik 12 mėnesių perkelimo terminas yra nustatytas. Manau, kad tai yra per greitai, bet kokiu atveju iki 26 rugsėjo dar turėsime progos prie šio klausimo sugrįžti. Dėkuoju, aš asmeniškai noriu pasakyti, jog malonu, kad tiek daug žmonių po atostogų grįžę įsitraukia į diskusiją. Tai vartotojams vis aktualesnis klausimas, tiems, kurie nori perkelti turinį, perskelti ten, kur keliauja. Ir tai e, neturi būti siejama su tarp valstybinė prekyba, nes net tas šis klausimas, mes turime užtikrinti teisinį aiškumą, tai nepaprastai svarbu ir noriu pasakyti, kad tikrai man labai malonu e, Briuselėje žiūrėti BBC laidą. E, geriausi kepėjai, nes tai yra nuostabi laida. E, baigsime posėdį, nebent Marko siūlo dar norėtų atsakyti, ką nors. Taip, prašom. Labai trumpai norėčiau padėkoti kolegoms už pastabas. Manau, kad e, tikrai galima įveikti daugelį dalykų, daugelį kliūčių, kurios čia buvo paminėtos. Tam ir pasitarnaus mūsų ateities posėdžiai. Mes iš tiesų norime tą darbą užbaigti kaip galima greičiau, kad piliečiams suteiktumėm geras paslaugas. Kiekvienas pamastymas gali būti naudingas, E, kiekvienas pamastymas gali padaryti pilkąsią zoną sunkiau sukūrėmomis, kad ta direktyva veiktų kaip galima sklandžiau. Visa tai bus dar įvertinta ir manau, kad bet kokiu atveju visus sunkumus įveiksime. Stam. Puiku. Kita kartą kalbėsime šiuo klausimu tuomet, kai svarstysime kompromisinių pakeitimų, kai ką šiandien jau aptarėme, 26 rugsėjo vyks diskusijos, o balsuosime 29. Dėkuoju.